So, dear colleagues, let's start our meeting with the adoption of the agenda. Thank you. I have a number of... Kągi, gerbimi kolegos, norėčiau pradėti mūsų posėdį, galime patvirtinti darbo tvarkę. Ir pirmiausia, keliaivių pranešimą. Pirmiausia, aš norėčiau Jums pranešti apie tą tre, tre, trišalės dėrybas, kurios vyko lapkričio 29 dieną. Mes kalbėjome apie maksimalias viršutinės e, ribas ir apie kitus klausimus, e, pavyzdžiui, apie e, papildomos medžiagos rengimo, apie nacionalinių institucijų galiojimus, naudojamas kalbas ir mes padarėme nemažai pažangos kai kuriais klausimais. Be to mes aptarėme ir techninio pobūdžio veiksmus ir skaitant ir uh, taikomus reikalavimus. apie pasui taikomas reikalavimas, apie informacinius pranešimus. Ir kitas mūsų susitikimas turėtų vykti gruodžio 7 dieną. Dabar koordinatorių posėdis vykęs e, e, CCCTB EPP socialistai dar renks kitą pranešimą dėl santykių su kitomis šalimis. Nesaugių da, skolos priemonių da, dokumentą renks EPP. Absorpcija ir kredito įstaigų ir skolos įstaigų gebėjimų EPP rengs. Prarasto gelbėjimo da, įsisavinti lėšas pranešimą dėl to rengs EPP. Nepamirškim, čia dokumentai, tai yra paketą. RD socialistai Kave Bond e, AKR, dėl CETOS nuomonė renks biuras, dėl nemokumo teisės ir 54 taisyklės pranešimą renks Alde. Štai tai buvo paskirstyti pranešimai. Toliau dėl Brexito. Po to, kai įvyko diskusija, galima bus parašyti laišką iki gruodžio 10 dienos ir mes taip pat paprašėme patarimų dėl kai kurių, kai kurių konkrečių šio klausimo aspektų, dėl tolesnės mūsų e, darbo tvarkos, dabar veiklos kalendorius, papildomas mūsų susitikimas turėtų įvykti. 2014 m. gruodžio 4 dieną per pirmąją sesiją 2013 metais bus patiktas klausimas dėl Panamos dokumentų. Bankininkystės sąjunga, kapitalo rinkų sąjunga ir finansų paslaugų bendroja rinka. Tai aptarsime per antrąją sesiją. Europos fiskaliniai valdyba mes nusiusime laišką prašydami surenkti klausimus ir koordinatoriai taip pat susitarė surenkti dialogų dėl ekonominio semestro gruodžio 12 dieną. Mes taip pat kalbėsime apie tai, kaip yra gyvendinama makroekonominės pagalbos programa Graikijai, toliau deleguotojų aktų priežiūra. Uh, Mes taip pat uh, pagalvosime, kada galima būtų aptarti papildomą MIFID ir uh, kovos su pinigų plovimu priemonės. Raštu jums bus išplatinta platesnė informacija apie šios koordinatorių patvirtintus sprendimus. Gular pranešimas žaliųjų koordinatorius paprašė, kad sekretariatas išanalizuotų e, komisijos pasiūlymą, tai visus, visas jo pastrapas, ne tik 19 pastrapą, ir koordinatoriai aptars gruodžio mėnesį uh, naujausią informaciją, kurią gausime šiuo klausimu. Tai tiek buvo pranešimų ir dabar mes galime pereiti prie mūsų e, pirmojo darbo tvarkės punkto. Ir aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi poną Martį Hetimakį. Jis yra Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos pirmininkas. Žinome, kad Ši įstaiga teikia mums nepriklausomą Europos statistikos sistemos peržiūrą ir prižiūri taip pat, kaip yra gyvendinamas Europos statistikos praktikos kodeksas. Be to norėtume priminti Jums, kad mes išklausysime šiandien parengtos ataskaitos prezentaciją ir tai yra labai svarbi proga mums aptarti šios įstaigos da, profesinį nešališkumą, da, visos da, šios priežiūros sistemos integralumą. Džiaugiamės, kad turime šiandien tokią progą. Ir kartu su ponu Georgiu ir ponu Radimakį mes aptarėme statistikos klausimus finansams skirtoje darbo grupėje. Ir taip pat norėčiau Jums priminti, kad Kadangi panas Radimakė šiandien pensiją, reikės paskirti naują Eurostato generalinį direktorių. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Hetimakė. Prašau, ponė. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė, ir dėkoju Jums už šią galimybę pristatyti Jums Europos sutikos valdymo patariamosios tarybos metinę ataskaitą. Aš norėčiau pasakyti, kad mūsų taryboje dirba šeši nariai. Martin Kutzman, buvęs Ispanijos statistikos tarnybos vadovas, yra vienas iš narių, ponas Vaninį, yra buvęs Italijos statistikos instituto vadovas ir jis taip pat yra buvęs Italijos darbo ministras Patricio O'Hara. Airijos statistikos profesorė Marijos Profyro viešo administravimo e, administ, e, profesorius iš e, Rumunijos. Dar vienas narys yra buvęs Vokietijos statistikos tarnybos direktorius. Kaip ir, pradė, kaip ir ankstesniais metais mes bandėme išnagrinėti, su kokiais iššūkiais susiduria šiandien Europos statistikos sistema ir kokia pažanga yra padaryta gyveninant Europos statistikos praktikos kodeksą. Šiemet ypatingą dėmesį mes skiriame dviems klausimams. Pirmiausia, kaip buvo naudojami e, e, didieji duomenys ir įvairios duomenų šaltiniai. Ir taip pat galvojame, kaip galima būtų padidinti pasitikėjimą oficialią statistiką. Aš apsiribosiu trimis pagrindinėmis pastabomis. Pirmiausia, mes manome, kad praktikos kodeksas neatitinga uh, šiandienos iššūkius susijusius su didie, e, didžiųjų duomenų ir įvairių duomenų šaltinių naudojimu. Mūsų ūkis darosi vis labiau e, suskaitmenintas ir dėl to statistiką galime rinkti iš įvairiausių šaltinių. Akivaizdu, kad šias galimybės reikėtų išnaudoti, tačiau kartu reikėtų nepamiršti kad atsargiai reikia vis dėlto rinkti duomenys, nes mums rengiant Europos statistinius duomenys labai svarbu yra užtikrinti, kad jie būtų palyginami. Todėl mūsų taryba siūlo įvertinti įvairių šaltinių kokybę ir taip pat pagalvoti, kaip peržiūrint praktikos kodeksą galima būtų užtikrinti, kad, kad galima būtų nurodyti varias nuorodas į skirtingus šaltinius. Toliau mes manome, kad Taip pat būtina daryti viską, kad žmonės pasitikėtų e, Europos statistiką, nes šiuo metu matome, kad labai dažnai yra e, nepasitikima statistinės duomenimis arba bijojama dėl jų kokybės arba tie duomenys netinkamai yra naudojami. Matome, kad šiandien labai dažnai netinkamai naudojami stati, ne, politikai dažnai pasinaudojo e, išreiptais statistiniais duomenimis, siekdami savo politinių tikslų. Ir Šiandien panašu, kad politikai nesižvelgdami į duomenų kokybę kartais pasitelkia kai kuriuos duomenės tam, kad pagrystų savo politinius argumentus. Todėl yra siunčiamos klaidingos žinios, ir tai kūrė e, įtampą visuomenėje ir galiausiai gali netgi kilti grėsmė, kad žmonės nebepasitikės bet kokiais statistiniais duomenimis, duomenimis net ir tai, tais, kuriuos skelbia oficialios statistikos tarnybos. Todėl mes manome, kad tam, kad galima būtų padidinti piliečių pasitikėjimą e, oficialiais statistiniais duomenimis, mes rekomenduojame nacionaliniams statistikos tarnyboms aktyviau bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, tam, kad galima būtų uh, puoselėti oficialių statistikos duomenų kokybę ir kultūrą. Be to, nacionalinės tarnybos turėtų geriau apginti statistiką tuo metu, kai mato, kad statistinės duomenimis yra piknaudžiaujama. Toliau, pažanga padaryta gyvendinant praktikos kodeksą. Mes dar kartą sugrįžome prie Eurostat generalinio direktoriaus paskirimo ir e, atleidimo tvarkos. Jūs minėjote, ponė pirmininkė, kad netrukus bus paskirtas naujas e, generalinis direktorius. Mes manome, kad visa tvarka turėtų būti išdėstyta teisės akte. Kandidatų atrankos kriterijai turėtų e, atsižvelgti į jų profesinę patirtį, gebėjimą komunikuoti ir taip pat į jų profesinę patirtį susijusią su Eurostato pagrindinė misija. Mes parašėme laišką komisijai ir džiaugiamės, kad dabar komisija pradėjo atvirą atrankos procedūrą tam, kad galima būtų paskirti naują Eurostato generalinį direktorių. Iš esmės mes manome, kad pastraisiais metais buvo padaryta gera pažanga gyvendinant praktikos kodeksą ir rekomendacijas paskeltas per kolegų peržiūrą. Mes taip pat išnagrinėjome sąnaudas, kurios susidaro rengant statistikos duomenys. Aš norėčiau, nenorėčiau pernelik ilgai kalbė, kalbėti. Tiesiog pasakysiu, kad ši, šių metų ataskaitoje yra pateikta 16 rekomendacijų susijusių su įvairiš duomenų šaltiniais, su pasitikėjimo stiprinimu ir su Europos statistikos sistemos e, praktikos kodekso įgyvendinimu. Tai tiek, ponė pirmininkė. Thank you uh, very much, Mr. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, ačiū už jūsų pristatymą. Ir turbūt labai džiaugiatės tą atrankos procedūrą, kuri buvo tiksliai apibriešta, kalbant apie Eurostato generalinio direktoriaus rinkimą, rinkimus. Taip pat žinau, kad dalyvaujate visose tose procesuose susijusios su naujaja sistema, geresnės valdysenos kūrimu. Tikrai įdomus klausimai. O dabar norėčiau paklausti kolegų. Žodis ponui Pervažperės. Poniai Pervažperės. Ačiū, dėkoju, pane Primke, Jums už visą šią informaciją. Aš norėčiau sugrįžti prie to, kas bus paskirtas e, e, Rostato generalinio direktorių, dėja dabartinis e, generalinis direktorius išeina į pensiją ir jis pateikė nemažai įdomių pasiūlymų, ypač man rūpimais klausimais. Pavyzdžiui, jie buvo susijęs su statistikos, socialinės statistikos kokybė tam, kad galima būtų užtikrinti geresnę pusiausvyrą, politinę e, pusiausvyrą, da, siekiant politinių, ekonominių ir socialinių tikslų. Ir pirtika, pirmininkas minėjo, kad taip mes norime, kad būtų pakeista procedūra ir e, tą darys komisija ir tikimės, kad parlamentas dalyvaus šiame darbe. Kaip e, jūs įsivaizduojate da, Eurostato ateitį? Mes ir ES valstybės narėse nekartą ne, ne disku, esame diskutavę apie Eurostatą. Eurostatas da, pateikia du duomenės komisijas ir mes matome, kad kaip renkama yra duomenės, pavyzdžiui, socialiniais klausimais ir kaip galima būtų a, atsižvelgti į skirtingas Eurostato funkcijas ir uh, Ir taip kaip e, ta, taip pat galima būtų geriau uh, užtikrinti, kad renkami yra ta nacionaliniai duomenys ir kaip galima būtų užtikrinti Rosato nepriklausomumą. Ir kaip e, parlamentas galėtų ir toliau galėtų aktyviau stebėti, kaip bus skiriamas dabartinio direktorius naujas direktorius. Kaip jūs įsivaizduojate, mes galėtume prie to darbo prisidėti? Ir antras klausimas yra susijęs su. Statistikos režimų evoliucija Graikijoje, mes žinome, kad veikia darbo grupė, kuri da, užsima parama ir mes bendravome su, Europo, su Graikijos statistikos da, uh, tarnybos vadovų, be abejo, da, būtina rinkti de, geros kokybės statistiką tam, kad galima būtų de, atkurti pasitikėjimą ir Eurostatas be abejo tuo yra labai suinteresuotas. Kaip jūs, jūsų taryba vertina tai, kas šiuo metu vyksta? Ką jūs pasakytumėt apie taip, kaip keičiasi Graikijos sistema ir ką mes, parlamento nariai, galėtume, kam turėtume skirti daugiau dėmesio. Thank you, and thank you for the... Ačiū labai. Ačiū, ačiū už tokius tikrai svarbius klausimus, kuriuos pateikėte. Pradėsiu nuo Eurostato nepriklausomybės aspektų. Tie klausimai buvo išsamei aptarti, kai vyko pirmoji statistinė krizė susijusi su Graikija ir buvo patikta įvairiausių pasiūlymų, buvo siūloma taip pat keisti mm, visą tą Eurostato mm, veiklos principą. Galiausiai buvo nuspręsta um, siekti geresnės pusiausvėros Eurostato veikloje. Svarbus buvo ir 223 reglamentas, kuris buvo pakeistas. Ir parlamentas čia taip pat suvaidino svarbu vaidmenį. Ir nors atrankos procedūros nebuvo įtvirtintos teisės aktais, Vis dėlto pati ta mintis susijusi su Eurostato generalinio direktoriaus išrinkimu, remiantis objektyviais kriterijais bei kompetencijomis atitinkamose sritise, e, buvo bet kuriuo atveju numatytos. Ir man pačiam tai taip pat atrodo logiška, susiję ir su naujojo reglamento tikslu. Tai yra Tai taip pat susiję ir su to, kokią svarbą komisija suteikia šiam procesui, kuris yra tiksliau jau išdėstytas naujosiuose teisės aktuose, galbūt ir neįtin detaliai. Dar vienas dalykas. E, vienas e, iš e, tų sprendimų susijusių su SGAP steigimu ir SGAP įgaliojimais ESGA tai buvo suteiktas įgaliojimas prižiūrėti statistinę sistemą, taip pat nacionalinius statistikos institutus ir Eurostatą. Man atrodo, kad dabar sistema yra gana gerai subalansuota, atliekami tie patikrinimai, žvelgiama ar išlaikomas balansas, taip pat žiūrima, kaip ESCAP atlieka savo vaidmenį, kaip institucija atsakinga už statistinius duomenis Europos Sąjungoje. Taip pat dar kai ką norėčiau pasakyti. Kai buvo aptarinėjama ši reforma, kai buvo dėl jos diskutuojama, buvo aiškiai suvokiama, kad e, nei valstybėse narėse esantys statistiniai institutai, nei komisija um, negali būti visiškai nepriklausomi, tokie kaip pavyzdžiui yra centriniai bankai. Vis tiek išlieka um, tam tikros sąsajos, tam tikros administracinės sąsajos, tačiau šiuo atveju buvo bent jau galima numatyti tam tikras iš ankstinės sąlygas. Ir taip užtikrinti, kad būtų išlaikomas tas įstaigų integralumas. O dabar dėl kito jūsų klausimo, dėl Graikijos ir dėl ESCAP. Tai yra Europos statistikos valdymo patariamosios valdybos nuomonės. Mes buvome pateikę įvairiausių rekomendacijų ir taip pat buvo pastebėtos tam tikros teigiamos tendencijos vis dėlto. Tada buvo iš naujo pradėtos teisinės procedūros e, prieš buvusius ekstat prezidentą ir du jo kolegas. Ir tos teisinės procedūros buvo pradėtos remintis tuo, kad neteisingi duomenys buvo pateikti, kuriuos patvirtino Eurostatas. Ir tai tarsi atitiko europinius reikalavimus. Tad mums tikrai mm, kėlė nerima prasidėjusios teisinės procedūros prieš e, buvusi Graikijos statistikos instituto e, prezidentą ir du jo kolegas. Na, o ką galėtų Aikon komitetas šiuo atveju nuveikti? Ką mes visi kartu galėtume padaryti? Na, man atrodo, vieną svarbų dalyką jūs jau padarėte. Jūs organizavote klausimus, diskusijas. Taip pat diskutavote ir su buvusiuoju Graikijos statistikos instituto e, pirmininku. Ir tikrai buvo suteikta pakankamai viešumo šiam klausimui. Man atrodo, tai yra vienas iš būdų išnaudoti tos mm, vadinamosius mm, švelniuosius įgaliojimus kurie yra suteikti ES institucijoms. Man atrodo, kad labai svarbu visus informuoti apie susidariusią problemą bei su jie susijusius faktus. Ačiū. Dėkoju. Man atrodo, kad apsikeitimas nuomonėmis buvo itin naudingas, bet to viskas yra transliuojama ir internete. Tad čia taip pat iškyla tas viešumo momentas, aš pats turėčiau porą klausimėlių. Visų pirma, jūs kalbėjote apie e, svarbes teisėkuros reformas ar patobulinimus susijusius su Europos statistinė sistema, taip pat praktikos kodeksų 223 reglamentu. Ar jums atrodo, kad dabar jau pagaliau prieita ta įgyvendinimo fazė, ar vis dėlto dar trūksta kažkokių svarbių pakeitimų, patobulinimų, pavyzdžiui, susijusių su praktikos kodeksu, biudžetu, teisėkūros priemonėmis. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau pateikti. Savo ataskaitoje kalbate apie tos emocijomis gristus sprendimus. Kalbėjote taip pat apie netinkamą domenų panaudojimą. Galbūt galėtumėte dar konkrečiau padiskutuoti šio klausimu, kaip būtų galima sustiprinti šią sistemą ir kaip užtikrinti, kad būtų užsakyta tinkama pusiausvėra, kalbant apie tas mokslinės taisyklės ir uh, tą netinkamo duomenų panaudojimo riziką. Ir paskutinis klausimas. Tikiuosi, kad galėsite jį atsakyti. Ar galėtumėte trumpai pakomentuoti tuos rodiklius, kurie yra aptarinėjami ir ekonominių lygmenių, taip pat ir statistinėje plotmėje? Be abejo, kalbant apie valdyseną, tai yra ekonominis elementas, tačiau mes kalbame apie mokestinių taisyklių supaprastinimą, vyksta intensyvios diskusijos tiek ir taryboje. Kalbama apie tai, kaip būtų galima apibriežti tam tikrus rodiklius, pavyzdžiui, tą struktūrinį deficitą. Aš pats susidomėjęs perskaičiau ECB Europos centrinio banko komentarą. Jie minėjo, kad šis rodiklis nėra, nėra naudojamas, nes mm, jis nėra pastovus, jį galima įvairiais būdais panaudoti. Tačiau, man atrodo, tai yra vienas iš mūsų dabartinės mokestinės sistemos ramščių. Ačiū. Taip, dar Trys labai svarbus klausimai buvo pateikti. Pradėsiu nuo tos teisinės sistemos ir nuo to, ar ji yra pakankama, adekvati. Man atrodo, kad taip. Tikrai išlaikoma nebloga pusiausvyra, kalbant apie teisinius įsipareigojimus ir reikalavimus. Tačiau jūs taip pat klausite dėl praktikos kodekso. Taip, SKAP valdyba mano, jog reikėtų atnaujinti praktikos kodeksą, atsižvelgianti tuos naujus iššūkius, kurie kyla dėl to, kad yra įvairiausių informacinių šaltinių. Ir yra tikrai didžiuliai kiekiai informacijos, duomenų. Tad svarbu mm, įvertinti, kaip tie duomenys yra panaudojami, rengiant oficialią statistiką kad būtų galima užtikrinti, jog visose ES valstybėse narėse pateikiami statistiniai duomenys e, galėtų būti palyginti. Be abejo, tai yra nemažas iššūkis. Tačiau Europoje tai yra labai svarbu, svarbu susitarti, kaip tokie duomenys būtų naudojami, nes įtin daug politikos ryčių priklauso nuo duomenų ir nuo galimybės juos palyginti. Taip pat klausėte apie tą konkrečią politikos kryptį ir apie tai, ką galėtų nuveikti su statistika dirbantis darbuotojai. Na ir pateiksiu pavyzdį kai, sakykime, taip emocijos ima viršų ir tiesa tarsi nustumiama į šalį. Airijos BVP duomenų paskelbimas šiemet. Airijos BVP augimas 2015 metais buvo peržiūrėtas ir dabar jis siekia 26,3 procento. Ir E, tam yra gana akivaizdžių priežasčių, turime ne, kodėl tai buvo padaryta. Tiek ir europinių lygių, tiek ir nacionalinių lygių. Be abejo, buvo ga, e, galima surinkti daugiau tos pamatinės informacijos, iškinamosios informacijos, kuri padėtų suvokti priežastis, kodėl tai buvo būtina. Na ir kaip pateikiami vien tik sausi faktai, nėra pateikiama papildomų paaiškinimų. Tikrai nenuostabu, kad piliečiai mane pasitikėti oficialią statistiką. Dar vienas svarbus aspektas Man atrodo, kad ir žurnalistai turėtų ieškoti būdų gauti daugiau informacijos, statistinių duomenų. Panašu, kad šiandien mm, žurnalistus neįten domina statistika, duomenis, o juk jie galėtų padėti dar geriau suvokti mūsų piliečiams kaip funkcionuoja ši sistema ir taip pat galėtų padėti didinti pasitikėjimą oficialiąją statistiką. Ir dėja tas pasitikėjimas šiuo metu nėra pačiame aukščiausiame lygyje Europos Sąjungoje. Tai yra įtin kengsminga ir Europos Sąjungai, ir politikai apskritai nes daug politikos ryčių yra pagrysta būtent statistiniais duomenimis. Dar vienas klausimas. Įravotės dėl rodiklių. Taip pat apie struktūrinį deficitą kalbėjote. Jeigu neprieštarausite, pabandysiu pakomentuoti. Na, tai nėra tiesioginė SGAP kompetencijos ar įgaliojimus rytis. Tačiau, man atrodo, yra gana aiškia ekonominė logika susijusi su struktūrinio deficito rodiklio naudojimu. Kalbant apie protingą fiskalinę mokestinę politiką, svarbu joje atsižvelgti į tą ciklinę situaciją ir e, galimą potencialų kiekvienos valstybės narės rezultatą. Ta tikrai yra nemažai argumentų susijusių su struktūrinio deficito naudojimu ekonominėje politikoje. Kaip teisingai ir minėjote, taisyklės daugumoje atveju yra pagrystos politikos rekomendacijomis dėl struktūrinio deficito. Man atrodo, tai yra labai įtikinantis argumentas. Taip pat dar yra vienas klausimas susijęs su matavimu. Ir tai, jog sudėtinga yra kažką išmatuoti, nėra pakankama priežastis ar pasiteisimas nesimti atitinkamų veiksmų. Jeigu kyla sunkumų ar matome kažkokių tai trūkumų susijusių su vienu ar kitu klausimu, tada reikia siekti pašalinti tos trūkumus. Ir dar viena pastaba. Taip, kalbant apie struktūrinio deficito apskaičiavimą, mm, skirtingais metodais pasaulyje vadovaujamasi. Pavyzdžiui, JAF yra naudojamas e, toks metodas, kuris man tiesą pasakius visai patinka, patinka labiau negu ES naudojami metodai, tačiau tai jau yra asmeninio pasirinkimo klausimas. Tad man atrodo, kad e, Tas rodiklis tikrai yra logiškas, o jeigu kyla problemų dėl apskaičiavimo, išmatavimo, tai tą problemą ir reikėtų spręsti. Ačiū. Labai ačiū. Kažin ar kiti kolegos dar turėtų kokį nors klausimų? Jeigu ne, tai manau, kad galime baigti svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Noriu dar kartą padėkoti gerbiamam um, patariamosios tarybos pirmininkui už tokį įdomų pranešimą ir tikiuosi, kad mes ir toliau glaudžiai bendradarbiausime, palaikysime dialogą. Thank you. It's four. We can start, no? We can. So we can move to... Kągi, dabar mes galime eiti prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Tai yra Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 2017 metų metinė augimo apžvalga. Mūsų pranešėjas yra ponas Hekmark. Jis parengė pranešimo projektą. Dabar norėčiau paprašyti pranešėjo pristatyti šį pranešimą. Labai ačiū pirmininkė, ačiū už, už tas diskusijas, kurios jau vyko. Ačiū ir šešėliniams pranešėjams. Komisija parengė savo dokumentą. Mes taip pat, ir tai yra be galo svarbus dokumentai, nes jie uh, E, suteikia tam tikrą pagrindą tolimesniems diskusijams, o taip pat ir politiniams veiksmams. E, komisija dokumente išdėsto savo požiūrį e, į ekonomikos politiką. Visų pirma, svarbu paminėti štai, ką ES ekonomika auga. Ji pradeda atsigauti, tačiau viskas vyksta labai lietai. Jie atsigauna po truputį, Bet ekonomika pradėjo aukti dėl to, kad buvo vykdoma labai ekspansyvi pinigų politika. Tokia politika negali būti tvari ilgalaikė perspektyvoje. Europos centrinio banko pirmininkas taip pat yra pastebėjęs, kad negalime e, neribotai taikyti tokios ekspansyvios pinigų politikos, nes ji kelia ir tam tikrą finansinę riziką. Taigi dabar pastebimas ekonomikos augimas yra labai trapus. Svarbu vykdyti reformas, kurios e, gali užtikrinti e, ilgesnį, tvaresnį augimą. E, reformos taip pat gali pritraukti investicijas, jos taip pat gali skatinti ir ES ekonomikos konkurencingumą. Ko gero, daugelis galėtumėm pritarti, kad būtent tam turėtumėm skirti didžiausią dėmesį. Dabar keletą žodžių apie diskusiją dėl stabilumo raugimo pakto. Europos komisija paskelbė savo fiskalinį dokumentą, kur išdėstė gana lankstų požiūrį, lankstesnį požiūrį. Ir aš manau, kad apie tą dokumentą dar vyks daug politinių diskusijų. Taip pat noriu paminėti dar vieną dalyką. Dabar tokiais netikrais, nesaugiais laikais yra labai svarbu, uh, numatyti iš ankstinės sąlygas Europos ekonomikos stabilumui. Ir būtent tai ir yra stabilumo ir augimo paktas. Jeigu sukelsime netikrumą dėl stabilumo ir augimo pakto, tai tuomet kils dar didesnis netikrumas dėl ES ekonomikos. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau pabrėžti, kad mums tikrai nereikia dar daugiau netikrumo dėl ES ekonomikos. Apsižvalgykime aplinkui. Akivaizdu, kad reikia stabilumo, kurį gali suteikti stabilumo ir augimo paktas. Stabilumo ir augimo paktas taip pat svariai prisideda ir prie visos ekonomikos. Taigi, jeigu mes pradėsime kvestionuoti saugumo paktą, vėl pradėsime apie jį diskutuoti, tai tuomet sukelsime pavojų ilgalaikiam pasitikėjimui ES e, ekonomikos augimu ir investicijomis. Pažvelkime į visiškai neseną istoriją matėme, kad deficitas neskatino ekonomikos augimo. Deficitas sukelia tik dar didesnį deficitą, dar didesnius įsiskolinimus ir dar didesnį netikrumą. Jeigu būtų kažkoks tai sprendimas ES ekonomikai, jeigu tas sprendimas būtų stimuliuoti augimą dar didesniu deficitu įsiskolinimais, tai matytumėm žymiai didesnį augimą negu tą, kuris yra šiandien. Akivaizdu, kad ES ekonomikoje netrūksta deficito, netrūksta įsiskolinimų. Tačiau tie įsiskolinimai reiškia e, didesnę skolų naštą, e, didesnius palūkanų kaštus tai apsunkina mūsų ekonomiką ir taip pat užkerta kelią ilgalaikiam konkurencingumui. Kuo um, ilgiau visą tai tęsis, tuo didesnis pavojus kils e, ES ekonomikai. Pažvelkime į tą šalis, kurios atliko struktūrinį reformą ir konsolidavo e, viešuosius finansus. Matome, kad ten ekonomika auga, kad kuriamos naujos, dar, naujos darbo vietos. Aš manau, kad be galo svarbu būtent tokiu keliu reiti, nes antraip mes sukursime vis didesnių problemų. Aš žinau, kad yra kolegų, kurie sako, jog skopindamiesi arba kurdami deficitą mes galime nutraukti taupimo politiką, bet aš pirmininkė manau atvirkščiai. Tose šalise, e, kur tie įsiskolinimai yra didesni, būtent ten ir prireikia vykdyti taupimo politiką, bet to šalis, kurios laikėsi fiskalinės konsolidacijos, jos e, sukūrė stabilias sąlygas ekonomikos augimui, pritraukė investicijos, sukūrė darbo vietų. Taigi mums tenka įsipareigojimas išlaikyti stabilų sudaryti sąlygas ES ekonomikos augimui, nes kitaip vis didės įsiskolinimai ir deficitas. Dar norėčiau viską pažvelgti ir iš teisinio požiūrio. Jau yra teisės aktai. Dabar Europos komisijai e, tenka pareiga pasirūpinti, jog tas teisės aktas būtų tinkamai gyvendintas. Ne Europos komisija turi keisti tas taisyklės, kurios jau egzistuoja. Europos komisija privalo taikyti tas taisyklės, kurie egzistuoja. ES yra ir politinė sąjunga, teisinė sąjunga, būtent tai kelia pasitikėjimą mūsų sąjungą. Kai mes kalbame apie tai, kad valstybės turėtų užtikrinti geresnę savo biudžetų kokybę, aš tikrai nesuprantu, kodėl kai kas sako, kad Svarbiausia užtikrinti, kad e, išlaidos neviršytų 3 e, procentų deficito. Aš manau, kad e, išlaidos turėtų 100 procentų atitikti gaunamas įplaukas, bet nebūti minus 3 procentai. Tikrai nesuprantu, kodėl biudžetas formuojamas atvirkščiai. juk vis didėjant išlaidoms vis dažniau bus e, tai pateikiamas kaip argumentas, kad reikia dar pasiskolinti. Taigi aš manau, kad reikia paisyti tų teisės aktų, kurie jau egzistuoja ir taip pat reikia užtikrinti, kad valstybės narės vykdytų viešųjų e, finansų e, reformas, kad konsoliduotų viešuosius finansus. Ir aš ir mano frakcija manome, kad tikrai Svarbu užtikrinti, jog ir Europos komisija veiktų kaip ES sutarties, sutarčių sergėtoje, užtikrintų, kad būtų vykdomi jų galiojantis teisės aktai. Tikrai manau, kad apie tai dar diskutuosiu ir su šešėliniais e, pranešėjais. Aš žinau, kad mūsų nuomonės skiriasi. Bet noriu pabrėžti vieną dalyką. Mes kaip Europos parlamentas turime laikytis tų teisės aktų, dėl kurių jau primti sprendimai, kuriuos mes patys patvirtiname. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, Pedro Silva Pereira, esanti frakcijos vardu, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjų už jo pastabas. Esu tikras, kad mes dar tikrai puikiai padirbėsime, rasime tinkamus kompromisus. Pritariu ir tam, kad mūsų laukia dar daug darbo. Jeigu mes iš tikrųjų norime pasiekti susitarimą, rasti kompromisus ir atsižvelgti į be abejo skirtingus požiūrius. Na, o, o klausimas tikrai jautrus. Vis dėlto aš esu stikinęs, kad tai yra įmanoma, kaip tai būdavo įmanoma ir praeitie. Taigi mes tikrai galime dirbti kartu. Ir paisyti Europos parlamento politinės valios. Aš irgi pakomentuosiu padėtį. Ko gero visi sutinkame su tuo, kad uh, ES ekonomika po truputį atsigauna, tas augimas labai e, trapus, bet padėtis valstybėse narėse labai skiriasi. E, Turiuomenį ypač eurozonos valstybės narės. Vis dėlto turint omeny, turėdama omeny tokią padėtį, Europos komisija mums sako, kad reikia daryti kažką kitaip. Mes jau praeitie buvome parengę tokius dokumentus, kur reikalavome daugiau investicijų, konvergencijos. Viskas buvo akivaizdu iš dokumentų pavadinimo. Bet kaip jūs ir pastebėjote, Nepakanka vykdyti vien tik ekspansyvę pinigų politiką, ją reikia papildyti ir kitomis priemonėmis, reikia vykdyti ir atitinkamą fiskalinę bei struktūrinę politiką. Komisija ir dar kai ką dabar mums sako. O būtent kad dabar reikia daugiau dėmesio, reikia skirti kitoms politikos kryptims. Reikia naudotis visomis pinigų struktūrinėmis, fiskalinės politikos priemonėmis. Tai yra būtina norint išsaugoti tą ekonomikos augimą. Taigi, Europos komisija sako, kad reikia daugiau priemonių pagal fisk... susijusių su fiskalinė politika. Na ir nors tokios mintis iš Europos komisijos pusės yra naujos, bet europinių lygmenių jos jokių būdų nėra naujos. Europos centrinis bankas jau nekartą yra sakęs, kad reikia daugiau e, fiskalinės politikos priemonių. Europos komisijos pasiūlyme yra labai konkrečių elementų susijusių su e, fiskalinė politika eurozonos valstybėms narėms. Europos komisija e, patikė ir konkrečių skaičių, jis siūlo 0,5 procento nuo BVP. Tai yra konkretus pasiūlymas iš Europos komisijos pusės. Ir čia mes turėtumėm e, savęs šito pasitirauti. Kokį politinį atsakymą Europos parlamentas gali pateikti dėl tokio pasiūlymo? Aš mačiau, kad jūs siūlote sakyti, we take note, mes priemam domėn šį komisijos pasiūlymą. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų išreikšti palankę nuomonę dėl tokio komisijos pasiūlymo, nes to pasiūlymo dėka bandoma išspręsti realią problemą. Jeigu mes norime pritraukti investicijų, jeigu mes norime spręsti nedarbo problemas, tai be abejo, tokiu atveju mums. E, E, reikia ir daugiau fiskalinės politikos priemonių. Europos komisija mūsų neprašo atsisakyti ekonomikos, atsisakyti stabilumo raugimo pakto. Mes anksčiau esame kalbėję apie stabilumo paktą. Dabar mes suprantame, kad galime pasiekti ir teigiamų rezultatų dėl tvarių viešųjų finansų, e, pritraukdami investicijas, kurdami darbo vietas. Na, o taupimo politika gali e, būti kliūtis siekiant fiskalinės politikos e, tikslų. Taigi, Manau, kad pirmas dalykas, ką turi padaryti Europos parlamentas, tai surenkti diskusijas apie šį komisijos pasiūlymą. Jokių būdų jo nereikia ignoruoti, reikia išsakyti mūsų pozicinę politiką. Mūsų e, e, Europos parlamento poziciją dėl komisijos pasiūlymo. Dabar dėl pasitikėjimo vykdoma politika. Aš nemanau, kad mes turėtumėm reikalauti, jog Europos komisija imtųsi priemonių dėl e, biudžeto perviršio, biudžeto deficito perviršio. Mes žinome, kokios diskusijos vyksta apie e, kai kurias šalis, pavyzdžiui, e, Italija, Ispanija, žinome, kad um, parlamento pozicija labai aiški ir ta pozicija yra tokia, kad nereikėtų taikyti sankcijų. Be abejo, mano frakcijai tai kelia susirūpinimą ir išsakysiu dar porą pastabų, visų pirma, dėl investicijų. Be abejo, Europos komisija pabrėžia investicijų poreikį ir kaip ir tą pripažino ir pranešėjas. Tačiau, kai čia kalbame apie investicijas, tai turime omeny ir Europos investicijų banką. Na ir Europos komisija teigia, kad reikia užtikrinti, jog Europos investicijų bankas ir toliau e, tęstų savo veiklą. Ko gero, tokia yra ir aiški e, Europos parlamento pozicija. Na ir galiausiai konvergencija ir socialinės problemos. Čia mes irgi turime aiškiai išsakyti savo poziciją. Mes e, esame susirūpinę dėl ekonomikos atsigavimo, bet taip pat reikia galvoti ir. Yra apie socialinės neligybės mažinimą, nes socialinė neligybė tikrai žudo žmonės. Vykdamas pasakysiu, kad e, tikiuosi, kad tolimesnio bendradarbiavimo dėka mums pavyks rasti kompromisus dar dėl šių klausimų. Ačiū. Ekar vardu Robert Zylė. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti e, mūsų pranešėjui Hekmark. Ačiū jam už žanginės pastabas. Aš suprantu, kad ne visi Europos parlamento nariai laikosi vienodos pozicijos. Jis labai teisingai įvardijo pagrindinės problemas dėl eurozonos, sakė, kad kai kurių valstybių narių biudžetai nesubalansuoti, valstybės įsiskolinę, nevykdo struktūrinių reformų. problema yra susijusi ir su politiniais aspektais. Pranešėjas kalbėjo apie tai, kokia rizika kiltų, jeigu bandytumėm pakeisti stabilumo raugimo paktą. Jis taip pat paaiškino, kokia ES institucija turi stebėti, kaip laikomasi taisyklių. Vis dėlto panašu, kad mes neatsakome į uh, akivaizdų klausimą, nereaguojame į akivaizdžią problemą. Tai yra biudžeto deficito perviršis. Valstybėse narėse padėtis labai skiriasi, bet pranešime į tai per nelik nesigilinama. Komisija e, sakė, kad e, įsiskolinusios e, šalis padarė šiokią tokią pažangą. O pavyzdžiui, Vokietijos pačios pažangiausios ES šalies ekonomika ir toliau sėkmingai auga. ES finansų ministrai lygina padėtį su futbolo čempionatu. Jeigu kažkokia komanda žaidžia blogai, kodėl reikėtų bausti visas komandas? Kai kurių uh, rungtynių atveju, ko gero, rezultatą galima numatyti labai iš anksto. Mes turime būti pakankamai stiprus, kad spręstumėm tą disbalanso problemą. Aš pritariu tam, kad yra būtinos investicijos. Svarbu užtikrinti, kad tinkamos investicijos pasiektų ES ir kad jos būtų teisingai paskirstytos tarp valstybių narių. Mes turime ir investicijų planą. Ir negalime vadovautis vien tik tais verslo modeliais dėl pavojingesnių, pavojingiausių investicijų. Kalbant apie investicijų planą visoms ES valstybėms narėms, tai mes turėtumėm siekti, kad jis būtų kuo manoma labiau subalansuotas. Dėkuoju, Alė, frakcijos vardu Lyvi Vernik. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimo projektą. Džiaugiuosi, kad pranešėjas parengė labai konkretų pranešimą. Kaip ir pranešėjas, mes džiaugiamės, E, komisijos paskelbtų metinė augimo apžvalga. Taip pat džiaugiamės, kad kalbame apie investicijas, struktūrinės reformas ir atsakingą viešų finansų tvarkymą. Leiskite dabar paminėti kelias sritis, kurios mūsų galva yra labai svarbios. Labai svarbu yra investuoti į žinias, informacinės technologijas ir švietimą. Būtent šios investicijos turėtų būti mūsų darbo tvarkės prioritetas, nes būtent jos padeda kurti naujas darbo vietas ir skatinti ekonominį augimą. Europoje turėtume turėti galimybę pasinaudoti savo konkurenciniais privalumais, konkuruodami su kitomis šalimis. Tai reiškia, kad į šias rytis turėtume investuoti. Investuoti turėtų ne vien valstybės narės, bet ir ES bei privatus subjektai. Toliau labai svarbu užtikrinti prieigą prie finansavimo, ypač e, inovacijoms, e, inovacijas kūrenčioms įmonėms, kurios labai sparčiai auga. Komisija turi pripažinti, kad šioms įmonėms dažnai sunku yra gauti finansavimą. Taip yra dėl to, kad mūsų kapitalo rinkos dar nefunkcionuoja taip, kaip turėtų. Mes turėtume e, siekti uh, kad geriau būtų įgyvendinama kapitalo rinkų sąjunga. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų pritrauktos ir privačios ir viešosios investicijos tam, kad galima būtų surasti finansavimą e, rinkoje ir panaudoti jį mūsų prioritetams finansuoti. Be to, mes turėtume skirti daugiau dėmesio tiems projektams, kurie peržengia vienos šalies ribas, ypač kai tie projektai yra susijęs su inovacijomis, informacinėmis technologijomis ir kitomis naujovėmis. Mes matome, kad informacinėms technologijoms dabar teikiamas yra nepakankamas skiriamas dėmesys. Ir mes manome, kad taip pat reikėtų atsižvelgti į kiekvieno projekto reikšmę visos ES atžvilgių. Nes iš esmės, kai kalbame apie konkurenciją, reikia kalbėti ne vien apie tai, kaip galima būti da, ją sustipri, būt, tapti konkurencingiems, bet kaip ir užtikrinti galima būtų sąžininga konkurencija. Dempingas kenkia ir mūsų ekonominiam augimui, ir mūsų užimtumui. Todėl nesažininga kova su nesažininga konkurencija turėtų būti taip pat vienas iš svarbių mūsų prioritetų. To, pas, jis turi būti toks pasvarbus, kaip ir mūsų konkurencingumo e, didinimas. Kitaip mes visiškai bergžiai e, dirbsime. Toliau, fiskalinė atsakomybė ir struktūrinė e, e, e, viešųjų finansų struktūra. Čia pranešėjas išsakė daug įdomių svarbių minčių. Iš tikrųjų, komisija yra sutarčių sergitoja ir turi prižiūrėti, kaip ir jos yra gyvendinamo. Bet jei ji to nedarys, tuomet stabilumo ir gimo paktas tikrai taps dokumentu, kuriuo niekas nebepasitikės. Ir visiškai teisingai pranešėjas kalba ir apie tai, kad komisija turi vertinti valstybinarių biudžetą biudžeto kokybę. Bet nepamirškime, kad biudžetas eina valstybių narių kompetencija. Mes turėtume siekti, kad valstybės narės protingiau išnaudotų turimus biudžetus. Komisija turėtų paraginti jas daugiau lėšų skirti ne vartojimui, o investicijoms, kurios padės kurti darbo vietas ir skatinti ekonominį augimą. Toliau fiskalinė erdvė, fiskalinė valstybinarių laisvė. Ja reikėtų labai atsargiai vertinti, atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvę. Komisija ir parnešėjas visiškai teisingai atkreipė mūsų dėmesį į tuos iššūkius, su kuriais mes susidurime dėl, dėl to, kad keičiasi mūsų demografinė padėtis. Ir ateityje turėsime vis ilgiau ir daugiau prižiūrėti senyvo amžiaus žmonės. Valstybės narės turėtų tai atsižvelgti, tinkamai koreguodamos savo pensijų ir socialinės apsaugos sistemas. Todėl mes manome, kad reikia atsižvelgti į busimuosius e, įsipareigojimus e, susijusius su pensijomis ir tai, kad e, dėl to gali padidėti viešasis įsiskolinimas. Taigi, iš esmės, mes pritarėm, pritarėme pranešėjo parinktam dokumentui, bet, kaip jau minėjau, norėtume taip pat pasiūlyti ir kelias rekomendacijas, kurias ką tik išdėšiau. Dėkuoju. Toliau gūja e frakcijos e, atstovas. Uh, registro que, enfim, aquilo que foi dito com alguma preocupação. Dėkoju, aš pasižymėjau viskas, kas jau buvo pasakyta. Aš turiu pasakyti, kad Mes vis dar kalbame apie deficitus ir kalbame, kad skolos susidaro dėl deficito, bet mes žinome, kad tai yra savame suprantamas dalykas, tačiau jisai nes, ne, nesižvelgia į, į labai svarbius veiksnius. Nes klausimas turėtų būti toks, kai vyriausybė išgyvena krizę, ar vyriausybė turėtų e, e, susitakyti su tam tikrų deficitų, tam, kad ji galėtų paskatinti paklausą ir galėtų suteikti naują postumį ekonomikai, tam, kad ji galėtų atsigauti. Juk suprantama, kad niekam deficitas nepatinka. Čia reikėtų kalbėti apie patikimumą. Aš iš esmės e, pritarčiau tam, kad iš tikrųjų dabar reikia atkurti pasitikėjimą žmonių, mūsų patikimumus, patikimumų ir iškilusi grėsmė, išgyvename da, a, krizę. Ir reikia galvoti ne vien a, apie tai, kaip taisyklės yra patakomos kokioje nors vienoje šalyje, bet reikia atsižvelgti visą bendrą kontekstą, pagalvoti apie tai, kaip laikomasi yra stati. Uh, visų taisyklių ir procedūrų apskritai nuo pat to laiko, kai 1997 metais įsigaliojo stabilumo ir augimo paktas. Žinome, kad kai kurioms šalims, pavyzdžiui, Prancūzija ir Vokietija 2004 metais buvo du, sustabdytas stabilumo ir augimo paktų nuostatų taikymas. Žmonės nesupranta, kodėl taip yra. Jie nesupranta kodėl nebūk buvo, ne tik buvo gelbėjama finansų sistema, bet ir, bet ir dar buvo primestas besaikis taupimas, kuris iš esmės visiškai neįsprendė pamatinių giluminių krizės problemų. Ir aš manau, kad čia vertėtų mums nuodugniai išnagrinėti padėtį Portugalijoje. Praeitais metais vyko rinkimai, buvo suformuota nauja koalicija. Ir ta koalicija ta padidino da minimalų atlyginimą, padidino da turtingiams taikomus mokesčius, atsisakė kitų taupimo priemonių, jie sustabdė privatizavimo programą. Ir šiai vyriausybei nuolat buvo grasinama. Grasino tie patys e, e, žmonės ir jie mums sakė, a, tikrai, jei toliau šitaip eksitės, taip e, paskandinsite savo šalį, tačiau žiūrėkite, nieko neįvyko. Ir biudžetas buvo įgyvendintas ir beje deficito rodiklis pagerėjo. Taigi Reikėtų atsisakyti tos taupimo dogmos, nes Portugalijos pavyzdys aiškiai parodo, kad ji ne, ne, negalioja. Todėl aš manau, kad iš, esmė, iš esmės dabar laikomasi tokio fundamentalistinio požiūrio į stabilumo ir augimo paktą. Ir teigiama, kad besaikis taupimas viską įspręs, visiškai pamirštant apie tai, kad kokia yra realybė. Didžioji dauguma valstybių niekuomet nesilaikia tų taisyklių. Ir tai reikia atsižvelgti, kitaip mes be galo, be krašto kalbėsime apie tą patį. Kalbėsime apie tai, kad reikia skatinti investicijas, taip toliau. Taip, suprantame, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Portugalijoje investicijų sumažėjo, bet investicijų akivaizdu, kad negalima bus kurti ekonomikos. Tai kągi mums dabar daryti? Mums dabar reikia ką ta, daryti, išpūsti kapitalų rinkas, visiškai betodriškai pasitikėti laisvąją priekybą ir tikėtis, kad laisvoji priekyba pati savame taps ta burtų lasdelė, e, kuri viską įspręs. Bet juk visi šie pasiūlymai nesprendžia giluminių problemų. Taigi iš esmės valstybė turi vaidinti svarbų vaidmenį ekonomikos reikaluose. Ir mane labai neramina šis jūsų pasiūlymas. 20 punktą, pažiūrėjau, jūs sakote, kad yra susirūpinęs dėl to, dėl nerištingumo pagal perviršinio deficito procedūrą numatytų priemonių naudojimo klausimų. Nerimaujat, kad gal nebus elgiamasi pakankamai griežtai, bet Jei šiame pranešime yra tokių, tokių nuostatų, taip, ar iš tikrųjų jūs norite, kad jam pritartų kuo daugiau žmonių, nes aš manau, kad e, tai, kas čia parašyta, tai tikrai yra provokuojantis pareiškimas. Gunarai, na, mūsų nuomonės tikrai labai e, skiriasi. Mes nemanome, kad tai yra labai geras pranešimas. Aš, mes manome, kad reikia atsižvelgti į tikrovė. Reikia galvoti apie tai, kaip mes galėtume e, pasiūlyti tokias politikos priemonės kiekvienai šaliai, kurie, kurios atsižvelgtų į jos ypatumus, kurios padėtų tai šaliai atsigauti ir užtikrinti, kad ji ne, ne, nebesusidurtų su nauja e, krize. Ir mums reikia padėti visoms šalims atsigauti, o ne tik tam, e, tam tikroms. Europos Sąjungoje mes turime dabar didelę problemą. Ir būtent dėl šios problemos ir iškyla grėsmė visos sistemos patikimumui. Labai daug kam atrodo, kad integracijos procesas nėra nešališkas, kad jis nėra vienodai naudingas visoms šalims. Panašu, kad siekiama da, tik tam tikrų šalių interesų, pa, visiškai nepaisant kitų šalių pa, poreikių. Dėkoju. Toliau. Marko Balį. Ačiū. Aš su didžiuliu susidomėjimu e, perskaičiau e, šį pranešimą apie Europos semestrą ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų labai išsiskiria mūsų nuomonė dėl um, metinės augimo apžvalgos. Žinau, kad apie tai e, diskutavome ir Strasbūrė per praėjusią plenarinę sesiją. Girdėjau, kokius klausimus pateikė APP ir SND. Iš tikrųjų, būtina skatinti tikrąjį ekonomikos augimą, o ne, inflec ne infliaciją. Uh, dabartinė žema palūkanų norma, ko gero, neišliks labai ilgai. Dabartinė padėtis rodo, kokie yra dabartinės struktūrinės pinigų politikos defektai. tai, kas parašyta šiame pranešime, tikriausiai labiausiai siejasi su ta rinkiminė kampanija, kuri, ko gero, netrukus prasidės Vokietijoje ar Niderlanduose. Šis pranešimas negali atspindėti Europos parlamento pozicijos. Dabar mes turime leisti lengviau atsikvėpti pietų Europos valstybėms, o ne vėl kalbėti apie viešojo sektorius investicijas. Neteisinga, e, jeigu e, Vokietija vėl pradėtų reikalauti kovoti su biudžeto deficitu, biudžeto deficito perviršiu. Kai kurie ekonomistai, kaip ir e, Stiglitz, laimėjęs Nobelio premiją, sako, kad ES nesugebės išlikti uh, nes nebus įmanoma užtikrinti e, konvergencijos. Taigi aš nesuprantu, kodėl ir toliau reikia tęsti tokio projekto gyvendinimą. Šis projektas tik tai skatina neligybę. Tikrai nemanau, kodėl reikėtų ir toliau remti ekonominę ir pinigų sąjungą ir Europos taisyklės. jos tik tai skatina nesantaiką tarp tautų. Taigi, viską reikės dar kartą peržiūrėti. Mes teiksime pakeitimų, jie įprastiniai. Mes ir toliau teiksime, kad euro, eurozona nėra tvariniai politinė, nei ekonominė prasme. Na, o dabar krizės metu tikrai reikia tinkamų atsakymų piliečiams. reikėtų atblokuoti viešojo sektoriaus investicijas, ypač pietų Europoje, nes dabar e, e, kai kurių šalių padėtis baisi. Noriu dar priminti, kad vakar daugiau kaip 60 procentų piliečių balsavo neigiamai referendume, nes e, jie irgi yra nukentėję, sumažėjo jų atlyginimai dėl e, darbo vietų kūrimo akto. Jeigu Europa nori išgyvendinti, ji turi keisti tokio tipo dogmas, nes antraip e, piliečiai balsuos prieš tokią Europą. Ką šiomis dienomis gali iš viso siūlyti tokį pranešimo tekstą? Tai negali atspindėti Europos parlamento pozicijos. Y antes de dar la palabra Dėkoju. Ar kas norėtų dar pasisakyti? Ponas Langen. Taip. Aš paprašiau žodžio, kai pasis, po to, kai pasisakė kolega iš Italijos. Jeigu Italijos vyriausybei kilo problemų dėl referendumo, ar tai reiškia, kad uh, Europos parlamente turėtų nebelikti vietos šiam pranešėjui. Aš paprašiau žodžio tam, kad pasakyčiau ir dar kai ką. Ta paprasta formulė, kad viešasis sektorius turi daugiau investuoti, nieko netneša. E, reikia kalbėti apie tokius projektus, kurie skatina makroekonomiką, kuria darbo vietas. Na ir E, kalbant apie Europą, tai buvo įgyvendinti ir tokių struktūrinių reformų, tokių infrastruktūrinių projektų, kurie neskatina makroekonomiką. Jeigu kažkokie projektai pasteisino Vokietijoje, tai nereiškia, kad reikia atlikti panašias reformas kitose šalise. E, tie žodžiai apie Vokietijos ekonominę galę E, dabar nėra nukritę iš dangaus. Štai, pavyzdžiui, prieš 50 metų e, buvo kalbama, kad Vokietijos ekonomika labai serga, kad padėtis buvo Vokietijoje panašiai į Italiją. Dabar aš kalbu apie tai, kad reikia kurti naujas darbo vietas, skatinti konkurencingumą ne vien tik tais Europoje, reikia ir globalių lygmenių tai daryti. Jeigu ES valstybės narės pradėtų išleisti daugiau, tai jokių problemų neišspręstų. Aš manau, kad reikia atlikti išmintingą analizę. Reikia investicijų, kurios kurtų darbo vietas ir kai kuriuose valstybėse narėse būtina gyvendinti reformas. Beje, net ir Vokietijoje būtina ir toliau gyvendinti reformas. Dėkuoju, ponė Berės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad. Aš manau, kad labai svarbu, kad Europos parlamentas išskaitų savo nuomonę dėl augimo apžvalgos, nes mes prasideda naujas ciklas. Ir uh, pranešėjo požiūris į tai, tai kas vyksta euro zonoje, gal jam atrodo, ne, kad tai ir nėra labai svarbus dalykas. Heider, ja, das wird besser sein. Ähm, je crois que si, äh... Aš manau, kad äh, jei pranešėjai pranešė, netrodo, kad eurozona yra labai svarbi eurozonoj. Tai tikrai mus neramina. Da. Ir aš bijau, kad galiausiai Europos parlamentas nieko nepasakys. Taip jau yra buvę beje ir gali būti, kad tokios pats situacijos įdursime dar kartą. Dabar, man atrodo, kad tai, kas mums siūloma, mes da, žengėme dar vieną žingsnį atgal. Uh, Ir e, kalbama ne apie tai, kad reikia išnagrinėti kiekvienos valstybės e, narės gebėjimus laikytis stabilumo pakto raidės. Ir pamirštume, kad mums reikia lankstesnio požiūrio, tai būtų protingesnis tai, taip pat e, požiūris. Ir tai reiškia, kad mes turėtume vertinti, kas vyksta visoje eurozonoje. Ir tai reiškia, kad mums reikės galvoti apie bendrą biudžeto formavimo procedūrą eurozonoje. Tai yra labai svarbus, labai svarbi procedūra. Beje, parlamentas seniai to reikalavo. Mes jau seniai kalbėjome, kad Europos komisija turėtų pradėti tam ruoštis, turėtų tą daryti ir žengti žingsnį atgal e, šiuo metu būtų visiškai netinkama. Pane Hokmar. Panašu, kad tai, ką jūs siūlote, tai yra pasenę. Aš atsiprašau už tokius žodžius. Kalbėti, kad e, pinigų politika jau e, yra ta, ta, visiškai, e, visiškai išnaudota. Tai reiškia, kad kažkas turėtų perimti jos darbą, ta, valstybės narės galbūt, gal, bet jos turėtų būti konkurecingesnės, bet jums yra žinoma, kad valstybės narės susidurius užsiminė vien konkurencingumu. Ir šiuo metu mes matome tam tikrą spiralės, tam tikrą spiralės e, proces, e, e, judėjimo spiralės kryptimi procesą Europoje. Ir tai visiškai neduoda jokių rezultatų. Kodėl mes turime Junkerio planą ir kodėl kiekvienas sako, visi sako, kad reikia atnaujinti tą planą? Kod, kod, ogi todėl, kad mums reikia investicijų, investicijų eurozonoje. Ir ar jums netrodo, kad be Junkerio plano Europos komisija turėtų taip pat suteikti e, aiškesnės garės dėl to, kaip turėtų būti plėtojama ekonomika, kaip turėtų būti plėtojama ekonomika valstybėse narise, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės e, poreikius? Mr. Sand, Ačiū labai, dabar žodis ponui San. Dėkoju. Turėsiu tik vieną kritinio pobūdžio klausimą. Kalbėjote apie tą sistemą. Ji e, buvo atnaujinta, modernizuota remiantis 90-mečio e, pradžios įvykiais. Ar pranešėjo nuomonė nereikėtų kritiškesnio požiūrio šio pagrindu? Ar tie standartai turiu menyje ekonominius, socialinius, finansinius, e, kurie galiojo 90-mečio pradžioje, vis dar atitinka šių dienų realybę? Galbūt reikėtų apie tai kalbėti, reikėtų tokių kritinių diskusijų, kalbėti apie tas priemonės. Ar jos atspindi tuos iššūkius, su kuriais susidurėme? Ar tie metodai, kurie naudojami įvertinti situacijoms, iš ties E, padeda susidaryti realų realybės vaizdą, pasirinkti realius problemos sprendimo būdus, kaip užtikrinti investicijas ar darbo vietų kūrimą. Juk visai nesiniai pas mus lankėsi Europos centrinio banko valdytojas ir jis kalbėjo apie tas mažėjimo tendencijas ne tik ES, e tačiau ir JAP. ir nėra aišku, kas lemia tas mažėjimo tendencijas. Tad norėčiau paklausti jūsų, ar nevertėtų pakalbėti apie tuos dabartinius metodus, kurie yra naudojami. Be abejo, atsižvelgti į tą neoliberalią re realybę, kurioje dabar gyvename, tačiau taip pat reikėtų pakalbėti apie tas pasenusias savokas, kurias naudojame realybės suvokimui. Man atrodo, kad kontekstas yra įtin pakitęs, lyginant su tuo, kuris buvo 10-ojo dešimtmečio pradžioje, globalizacija įtin sparčiai pajudėjo į priekį ir man atrodo, kad e, mūsų piliečiai bijo to, kad tai, ką mes čia darome, neatspindi jų lūkesčių, jų poreikių, jų suvokimo Gali būti ir taip, kad mūsų idėjos prisideda prie oligarchijų veikimo globaliu mastu, tačiau ar tikrai to norime? Man atrodo, kad tai tampa įtin populiaria tendencija. Viskas, ką mes sakome, ką mes darome, atspindi ne mūsų piliečių, paprastų žmonių poreikius, ne Europos ekonomikos e, situaciją, tačiau oligopolijų poreikius. Tad galbūt pranešėjo nuomonė reikėtų kritiškai įvertinti tai, kaip viskas vyksta, kaip mes viską vertiname, kalbant ne tik apie gaunamus rezultatus, tačiau ir apie tuos naudojamus metodus ir savokas. Ačiū labai ponui Sant. Ar yra daugiau pastabų? Patnašu, kad ne. Tokiu atveju suteiksiu žodį pranešėjui. Tikiuosi galėsite apibendrinti mūsų diskusijas. Ačiū labai. Ačiū už jūsų pastabas ir klausimus. Pradėsiu nuo ponios Bereš klausimo. Junkerio plane yra kalbama apie tai, kad reikia daugiau investicijų. Tačiau, man atrodo, kad niekas čia netiki, jog galima pasiekti pakankamą investicijų lygį Europos Sąjungoje, leidžiant lėšas iš Europos Sąjungos biudžeto ar e, valstybinių finansų. Mums reikia privačių investicijų. Norint privačių investicijų reikia stabilumo, reikia ilgalaikės perspektyvos ir reikia taip pat ilguoju laikotarpiu numatytų mažų palūkanų normų. Norėčiau priminti mūsų kolegoms, kas nutiko tada, kai mes buvome įtin lankstus biudžeto politikos atžvilgių. Kas nutiko daugumoje e, mūsų valstybių narių? Priminsiu tą didžiulį deficitą ir tą didžiulį lankstumo lygį. Man atrodo, tai įrodė, kad tokiu atveju kyla tik dar daugiau problemų. Prancūzija ir Vokietija pasitraukė. Taip, tai sukėlė tam tikrų problemų. Ir kai deficitas pradėjo aukti, tada be abejo susidūrėme su investicijų trūkumu. Be abejo, žvelgiant į Europos ekonomiką, akivaizdu, kad buvo mažiausiai aštuonios valstybės narės, kuriuose buvo perviršinis deficitas. Be abejo, tai neįtakojo investicijų, nelėmė augimo, tai lėmė dar didesnį deficitą ir taip pat nutėsi kelią grįžtoms taukimo priemonėms, nes jeigu negali pasiskolinti, negali finansuoti, tada be abejo E, užsitraukė tą mm, griežtų taupimo priemonių apynasrį. Ir šiuo atveju, jeigu jau norime pasiekti tą konsensusą, bendrą susitarimą, mes turime susitelkti ties tuo, ką galėtume nuveikti, e, norėdami mm, e, sėkmingai atsilaikyti toje globalioje konkurencinėje kovoje. Mes turime didinti konkurencingumą, siekti inovacijų, siekti, kad būtų e, privataus sektoriaus investuojama. Reikia siekti ir to, kad viskas atrodytų patraukliau. Tačiau jeigu mes tiesiog su atlaisvinsime e, viešųjų finansų kontrolę, gali būti, kad kaip tik e, nubaidysime tas privačias investicijas. Man atrodo, kad nėra didesnės grėsmės Europos ekonomikai, kaip Europos ekonomikos patikimumo e, sumažėjimas. Ar kas nors galėtų pasakyti, kad pasiekėme to stimuliuojančio, įtakojančio augimą e, poveikio su tuo deficitu, kuris buvo? Ne. Tačiau taip dabar matome ekonomiko atsigavimą, e, E, vėl atsinaujinantį augimą. Ir aš labai tikiuosi, kad mes galėsime diskutuoti ne vien tik apie stabilumo pakto klausimus, apie struktūrinių reformų klausimus. Nes iš ties negalime e, tikėtis, jog e, netliksime struktūrinių reformų ir e, taip niekas nevyksta, taip sukursime tik dar didesnių problemų, socialinių problemų. Be abejo, labai svarbu diskutuoti su tomis valstybėmis narėmis, kurios gali pasinaudoti tą e, fiskalinę mokestinę priemonę. Tačiau ar mes tikrai norėtume pasakyti finansų rinkų atstovams, kad nebenorime daugiau stabilumo, nebenorime taisyklių. Jau kaip bebūtų egzistuoja teisės aktai, reikia jų nuostatų laikytis. Tačiau aš tikiuosi, kad mes galėsime uh, pasiekti gerų rezultatų susijusių su mm, kokybiniu biudžetu, atsižvelgiant į tas investicijas, kurios yra būtinos struktūrinės reformas. Tačiau tuo pat metu reikia laikytis galiojančių taisyklių, nes priešingų atveju mes pakinksime stabilumui. Ačiū, ponė Bereš, už jūsų <laughs> mandagius komentarus. Deficitas tikrai nepadės to pasiekti. Ačiū labai, ačiū labai ponui Hofmarch. Norėčiau Jums priminti, kokie, um, e, kokios datas numatytos. Pakeitimus galima teikti iki 14 dienos vidurdienio. 14 dienos vidurdienis. Tada sausio 12-ąją peržiūrėsime pasiūlytus pakeitimus, o balsavimas Ekon komitete yra numatytas vasario 16-ąją. Iš esmės, šis pranešimas e, turbūt tada kitą savaitę keliaus ir į plenarinę sesiją, trečiąją vasario savaitę. Ačiū. Baigėme šio klausimo aptarimą, dabar padarysime nedidelę penkių minučių per traukėlę ir penktą valandą tęsime darbą, perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. I think, uh, and you will here? You stay here? I stay here. Okay. Good afternoon, dear colleagues. We... Kągi, sveiki, mėly kolegos. Nematau, kur mano plaktukas. Šiek tiek per daug triukšmo. Tad, gerbiami kolegos, dar kartą kreipiuosi jūs ir prašau tylos. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią e, kandidatą į bendros pertvarkymo valdybos pirmininkus Elke Kionik. Pirmininkė Elke Kionik e, dalyvavo mūsų posėdėje Liepos mėnesį, pristatė e, valdybos metinę ataskaitą, o šiemet e, ji pakalbės apie darbo programą, kuri buvo parengta 17 metams. Ir be abejo, šiuo metu intensyvus darbas vyksta, kalbant apie pertvarkymo planus. Ir taip pat intensyviai dirbama steigiant merel, minim, tai yra minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas. Tad tikrai e, daug svarbių klausimų, taip pat TELAK, bendras nuostolių padengimo pajėgumų rodiklis, tad suteikiu žodį Elkei Hionik. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Labai džiaugiuosi e, galėdama šiandien čia dalyvauti. Netiek daug laiko prabėgo nuo paskutinio mūsų susitikimo ir Man atrodo, tai yra ketvirtasis oficialus klausimas po to, kai buvo įsteigtas SRB, tai yra bendra e, pertvarkymo valdyba ir nedėldama pereisiu prie svarbių klausimų. Gera žinia yra tai, kad organizacija stabiliai auga, stiprėja, taip pat ir bendras pertvarkymo fondas dabar siekia daugiau nei 10 milijardų eurų. E, tai yra egzantai įnašai, kurie buvo surinkti. Tačiau be abejo dar reikia atlikti daug darbo mm, ir e, tas darbas laukia artimiausiais metais. Ir dabar trumpai pristatysiu, kokie klausimai yra aktualiausi. Kalbant apie SRB misiją, mes esame tokia į ateitį nukreipta organizacija, kuri daug dėmesio skiria e, pertvarkymo procesų planavimui. Ir Mes kaip tik e, dabar baigėme e, pirmąjį mm, pertvarkymo planų raundą ir tai yra mūsų atsakomybės rytis ir mes taip pat remiamės tuo puikiu darbu, kurį atliko nacionalinės pertvarkymo e, įstaigos praeitie. Iki šių metų pabaigos, labai tikiuosi, jau bus, būsime parengę apie 70 pertvarkymo planų, jie bus patvirtinti, o dar apie 30 mm, vadinamųjų pereinamųjų pertvarkymo planų yra rengiama. Tad toks pirmasis planavimo raundas ir iš esmės tai reiškia, kad mes tikrai nemažai darbo atlikome. Be abejo, tai nereiškia, kad e, misija jau yra baigta. Pertvarkymo planavimas yra daugiama, daugiametis projektas ir jis dar tik prasidėjo. Vienas iš mūsų darbuotojų pasakė, kad tai yra procesas, o ne produktas. Ir mes pradėjome nustatinėti, kokios egzistuoja kliūtis, taip pat rengėme veiklos strategiją, taip pat steigėme MREL, tai yra minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas. Visą tai pareikalaus e, pakankamai laiko ir 2017 metais be abejo sieksime pažangos, taip pat konkretinsime mm, e, pertvarkymo strategiją, norime e, konkretesnės priemonės naudoti, nustatyti, kokios yra tos svarbiausios funkcijos ir kokios esminės kliūtis egzistuoja, kalbant apie mokumą. Man atrodo, kad mm, tai turėtų būti tokia atvira išpirkimą privačiamis lėšomis strategiją ir 2017 metai e, bus tie metai, kai mes tikėsime parinkti planus susijusius su visomis mūsų atsakomybės rytimis. Taip pat norėsime parinkti veiklos strategiją. Ir dar vienas dalykas, papildomas dalykas, labai svarbu užtikrinti tą tokią mm, palyginimo procesą kad būtų peržiūrimi visi bankai. Jau minėjau, kad pertvarkymo planavimas reiškia MREL steigimą ir pirmininkas jau apie tai kalbėjo. Tai yra labai svarbus e, SRB, tai yra bendros pertvarkymo valdybos veiklos aspektas. Ir MREL e, yra susijęs su bankų mokumo tikslu. E, reikia užtikrinti, kad bankų mm, įsisavė, nuostolių įsisavinio pajėgumai būtų pakankami ir taip pat reikia užtikrinti, kad būtų veiksmingai apsaugomos svarbiausios ekonominės funkcijos, nenaudojant mokesčių mokėtojų pinigų. Be abejo, nėra e, visiems primtino sprendimo, e, visi sprendimai priklauso nuo konkretaus banko situacijos ir pertvarkymo strategijos, tačiau norėčiau pabrėžti, koks svarbus yra MREL Svarbu, kad būtų galima um, taikyti um, tinkamus sprendimus ir turėti pakankamą veiksmų laisvę, e, kalbant apie MREL. Ir jis turėtų sudaryti apie 8 procentus bendrų įsipareigojimo, o kai kuriais atvejais gal ir daugiau. Ir toks būtų reikalavimas didžiausiams bankams esantiems bankų sąjungoje. Taip pat, e, manau, svarbu atsižvelgti tai, jog tas 8 procentų limitas yra susijęs su pertvarkymo fondo panaudojimu ir turbūt niekas nenori, kad pradedant pertvarkymo procesą paaiškėtų, jog tiesiog nėra likę pakankamai lėšų skirtų išpirkimui. Dar keletas svarbių statistinių duomenų. Mes atlikome išsamų tyrimą, situacijos vertinimą. E, analizavome situaciją bankuose, taip pat parengėme apibrišti susijusią su minimaliais reikalavimais, tai yra pagrįsta deleguotojo teisės akto pagalba ir tas teisės aktas įsigaliojo 16 metų rugsėjo mėnesį. Ir tai buvo pirmasis toks situacijos vertinimas ir e, tik dviem atvejais iš visų analizuotojų e, buvo nustatyta, kad reikėtų taikyti tokius privalomus apribojimus susijusius su trūkumu. Taigi 2017 metais akivaizdu, kad turėsime tęsti darbą su MREL. Tai reiškia, kad turėsime pereiti nuo um, tokio grupinio ligmens prie uh, su, subjektų ligmens. Ir Tai reiškia, kad svarbus yra, e, svarbi yra ta MREL lokacija. Įvairiais ligmenimis dar trumpas komentaras dėl Europos komisijos pasiūlymo. Mes juo džiaugiamės, manome, kad jis suteikia daugiau vaiškumo, kalbant apie tai, e, kokią kryptį numato komisija. E, tai yra susiję ir su TELAK, tai yra nuostolių įsisavinimo pajėgumų įtraukimu į ES teisės aktus ir džiaugiamės komisijos pasiūlymų, džiaugiamės, kad MRL e, nėra nustumtas į šalį, nors galbūt kai kurie to ir tikėjosi. Ir mūsų nuomonė pasiūlyme pabrėžiama, e, koks svarbus yra MREL, e, taip pat užtikrinamas bankų mokumas ir man atrodo, kad e, dar teks panalizuoti pasiūlymą išsameu, Tai yra ilgas darbas, jį reikia atlikti išsamei. SRB šiame procese dalyvauja mm, aktyviai, ypač kalbant apie MRL pirmojo uh, ramšio įgyvendinimą, G-SIPS. Mes taip pat analizuojame tas įgyvendinimo politikas ir bandome užtikrinti, kad lankstumas reikalingas pertvarkymui, pertvarkymo įstaigoms būtų išlaikytas, kad būtų tos veiksmingos priemonės siekiant užtikrinti bankų mokumą. Bet kuriuo atveju, kol šis pasiūlymas dar nėra baigtas e, rengti e, teisėkuros institucijų, lieka galioti dabartinė teisėkuros sistema ir mes privalome jos laikytis. Ir dar vienas dalykas. Be abejo, mes puikiai suprantame tuos iššūkius susijusius su MREL e, tikslais tam tikrose rinkose ir tam tikrų bankų atveju. Be abejo, tai atsižvelgiame. Bet to MREL įgyvendinimas turi būti stipresnis, patikimesnis, e, turi užtikrinti e, patikimesnį pertarkimo režimą ir stipresnius bankus negu dabar. Tačiau Taip, bankai yra gana stiprus, tačiau norime, kad jie būtų dar stipresni, o nesilpnėtų. Dar vienas dalykas. Man atrodo, yra ir daugiau temų, kurias galbūt norėtume panalizuoti. Kaip jau minėjau, reikia dirbti su pertvarkymo pasirinkimu. Taip pat reikia bendradarbiauti su partneriais. Tai yra bendras priežiūros mechanizmas SSM. Taip, čia bendradarbiavimas yra neblogas, tačiau reikia užtikrinti, kad tai vyktų kasdienių pagrindų, e, kad būtų toks e, tinkamas procesas. Dar vienas dalykas. SRB atliko vadinamąją tokį krizės mechanizmo įgyvendinimą ir Ir svarbu užtikrinti, kad e, būtų tinkamai reaguojama į bankų nesėkmės tiek ir es e, viduje, tiek ir už es ribų. Mes susisiekėme ir su trečiųjų šalių institucijomis, nes paprastai bankai neapsiriboja vien tik tais eurozonos e, teritoriją. Na ir čia norėčiau dar šitą pridurti, galbūt kiek kitokių klausimų. E, mūsų darbas tęsiasi. Mes sakėme, kad e, reikia tinkamos bankų pertvarkymo sistemos, taip pat gerai veikiančios ir indėlių garantijos sistemos. Mūsų nuomonė nepakanka vien tik vadinamosios paybox sistemos. Taip pat mums atrodo būtina veiksminga e, nemokumo procedūra. E, Mūsų pozicija tokia buvo ir anksčiau, čia niekas nepasikeitė. Europos komisija šiuo metu e, galvoja ir apie e, tam tikrą subordinaciją. Mums atrodo, kad tai yra e, būtinas sprendimas užtikrinant tinkamą kreditorių hierarchiją. Reikia nustatyti, kiek manoma greičiau, aiškę kreditorių hierarchiją norėtumėm, kad būtų rastas europinis sprendimas. Na ir paskutinė pastaba yra štai kokia. Bankrotas pertvarkymo procedūroje tai labai jautrus klausimas. Dėl jo mes bendradarbiaujame su Europos centrinio banku. Norime, kad būtų ir čia labai aiškių sprendimų. Na ir galiausiai dėl fondo. Mes Aš jau sakiau, kad mes surinkome 10,8 milijardo eurų. Jau e, buvo atlikti visi 15 metų mokėjimai. 16 metai jau surinkome nemažai mokėjimų bei pradėjome 17 metų mokėjimų procesą. Tikriausiai visi žinote, kad procesas labai sudėtingas darome viską, kad tas procesas būtų labiau nuspėjamas, skaidrus, aišku, kiek tai yra įmanoma. Taigi, mes e, darbą jau pradėjome. Taip pat ir dėl vadinamo common backstop. Tai tiek šiuo metu pastabų iš mano pusės. Dėkoju. Jūs išsakėte tikrai daug svarbių pastabų apie pačius aktualiausius klausimus. Dabar galime pradėti klausimų ir atsakymų ratą. Dar beje noriu trumpai informuoti, kad šį ketvirtadienį e, įvyks bendras e, susitikimas, bendras posėdis su Libė komitetu ir balsuosime dėl juodojo sąrašo e, gruodžio 8 dieną. Dabar Ester Delange. Labai ačiū poniai Kenich už tai, kad pas mus atvykote. Aš taip kruopšiai visko neskaičiavau kaip jūs, bet žinau, kad e, jūs visada melai pas mus atvykstate ir už tai esu labai dėkinga. Aš visų pirma noriu pastirauti dėl rizikos mažinimo paketo. Jūs jau e, e išsakėte savo pastabas dėl MREL ir TILAC. Gal galite pakomentuoti ir BRD 55 straipsnio taikymą. Ką Jūs manote apie visą paketą dėl MEREL ir TILAC ir kaip manote, ar to paketo pakanka? Toliau korekcijos susijusios su MREL. E ar galima čia uh, E, atlikti kažkokias korekcijas. Gal galite pateikti ir pavyzdžių, kaip tos korekcijos būtų vykdomos praktikoje. Dabar dėl indėlių garantijų sistemos. Kaip indėlių garantijų sistema būtų siejama su kreditorių hierarchijos sistema? Aš žinau, kad šiuo metu bandome tokią sistemą sukurti, bet mes turime suprasti, kad vėliau e, e, lėšos e, turės tekėti atgal į sistemą. Norėčiau sužinoti, kaip viskas vyks praktikoje. Ir taip pat noriu pastirauti, kaip po Italijoje vykusio referendumo jūs vertinate dabartinę riziką toje šalyje. Bandysiu atsakyti jūsų klausimus. Pradėsiu nuo um, pradžios. Dėl rizikos mažinimo paketo ir 55 straipsnio. Kaip jau sakiau, kol kas mes dar analizuojame visą tą paketą. Dėl 55 straipsnio, tai turiu pasakyti, jog mes visą laiką sutarėme dėl to, jog 55 straipsnis buvo pernelik platus. Dabar reikia išsiaiškinti, ar jį galima būtų susiaurinti, e, sukonkretinti, ar vis dėlto jis ir toliau turėtų išlikti 50, e, toks, koks yra dabar. Dabar dėl tos subordinacijos. Aš visą laiką sakiau, kad čia mums reikia europinio sprendimo. Reikia tokio sprendimo, kuris greitai galėtų išspręsti problemą. Dabar buvo patiktas pasiūlymas, jis gana panašus į Prancūzijos e, modelį. Ir aišku, išlieka ir kiti pasiūlymai, bet e, kalbant apie Prancūzijos modelių pagrįstą sprendimą, tai reikės nemažai laiko jo analizai ir taip pat e, e tiems tarpiniams pajėgumams. Jeigu mes rasime kažkokią geresnę mintį dėl spartesnės procedūros, tai puiku, bet dabartinis pasiūlymas yra tinkamas žingsnis tinkama linkme. Dabar dėl indėlių garantijų sistemos korekcijų. Aš gal jums raštu atsakysiu, turime dabar nedaug laiko. Be to, mes kol kas dar tik pradėjome gilintis į šį e, klausimą, taigi jį jums vėliau atsakysiu raštu dėl Italijos, ten įvyko politinis referendumas. Matome, kad šiandien rinkos gana ramios. Taigi jos nebūtinai mano, kad referendumo rezultatas įtakos bankų veiklą. Paul Tank. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti poniai Kenich, kuri pas mus atvyko. Turiu porą klausimų. Visų pirma, dėl indėlių garantijų sistemos. Mes irgi rankėme e, pranešimą šiuo klausimu ir dėl tų abipusių garantijų sakome, kad tai neturėtų pažeisti komisijos pasiūlymo. Atlikta analizė rodo, kad bankų sąjungoje reikėtų uh, E, užtikrinti indėlius e, su abipusių garantijų fondų pagalba. Ką Jūs apie tai manate? Toliau dėl viršutinės audito ribos. Kai buvo sukurta bankų sąjunga, tai pagal pirmą ramstį priežiūros e, kompetencijos buvo atiduotos ES, tiksliau auditorumams. rūmams. kaip vyksta ta priežiūra. Neseniai buvo pateikta e, audito rūmų ataskaita ir ten e, kalbama apie e, tam tikrą viršutinę audito ribą, audit cap. Kaip Jūs vertinate tą audit cap pirmame ir antrame ramštyje? Ačiū, klausimai tikrai nėra lengvi. Dėl indėlių garantijų sistemos. Čia pasakysiu štai ką. Bendra pertvarkymo valdyba pasisako už e, tai, kad būtų taikoma, e, taikomas abipusių garantijų periodas aštuoneriems metams, kad būtų vadovaujamasi bendrų pertvarkymo fondų. Aš perskaičiau poveikio vertinimą. Ten kalbama ir apie tai, kad ir e, indėlių pertraudimas e, e, duoda praktiškai tokį patį rezultatą, kaip ir tas, tos abipusės garantijos. Mano nuomonė čia labai aiški. perdraudimo sistemos yra tinkamas e, žingsnis perinant nuo nacionalinių sistemų. Mes jau sakėme, kad e, vadinamoji paybox sistema yra viena iš sistemų. Bet reikia bendros indėlių garantijų sistemos. Mes turime pasinaudoti ir kitų šalių turimą patirtimį. Reikėtų toliau kurti Europinę sistemą atskirais etapais. Aš beje priemiau domenį ir Europos komisijos ataskaitą šio klausimu. Dabar dėl kito jūsų klausimo ir auditorumo ataskaitos. Bendras priežiūros mechanizmas yra Europos centrinio banko dalis. Na, o mūsų agentūra yra atskira. Šiuo metu mes e, dar apie tai diskutuojame ir su audito rūmais. Ar auditorumai turėtų peržiūrėti ir mūsų veiklą. Šį klausimą dar gilinamės. Tikiuosi, kad atsakiau bent į jūsų antrą klausimą. Ačiū, šią kartą frakcijos nieko nematau. Silvi Guler. Ačiū. Aš norėčiau užduoti klausimą anglų kalbą. Komisija neseniai pateikė pasiūlymą Dar dėl Europos holdingo įmonių kūrimo. Kaip Jūs manote, ar toks pasiūlymas yra naudingas? Ir mes, kaip teisėkuros institucija, kaip turėtumėm reaguoti tokį pasiūlymą tam, kad Jums padėtumėm ir kad dar nes, labiau nesuvaržytumėm Jūsų valdybos veiklos. Ačiū. Visų pirma, labas vakaras. Dar kartą noriu pasakyti, kad šiuo metu mes viską vertiname. Kokia yra pagrindinė mintis? Jeigu yra kažkokia tai užsienio šalių bankų grupė, tai jai turime aiškiai pasakyti, kad manau, kad patiktas pasiūlymas yra gana neblogas. Iš esmės jam neprieštaraujame, bet dar norėtum jį labiau pasigilinti. Sebendamasi. Ačiū. Jūs sakėte, kad jums susidarė toks įspūdis, kad buvome susitikę visiškai neseniai. Aš irgi tą patį manau. Uh, Tikiuosi, kad neužduosiu tokio paties klausimo. Gal ir to jau tyravausi, bet pamiršau atsakymą. Gal galite pakomentuoti, kokie yra atskirų bankų uh, indėliai arba įnašai. Turiuomenį įvairius bankų dydžius, įvairių bankų dydžių grupių įnašus. dėl e, bankų naudojama modelio rizikos. Kaip Jūs manate, ar dėl Baselio 2 ir 3 reglamento ES bankai atsiduria nepalankioje konkurencijos kovoje, lyginant ES bankus su JAV bankais? Dabar dėl Italijos referendumo. Jeigu jūs ką nors rekomenduotumėte Italijos institucijoms, ar jūs rekomenduotumėte atsargų požiūrį dėl uh, e, Montepaski uh, e, banko uh, restruktūrizavimo, ar siūlytumėt kažkokį pertvarkymo projektą? Ačiū, mes netikėme informacijos apie bankų tipus bet mūsų svetainėje jau yra pateikta nemažai informacijos. Būtų gana paprasta ją atsiųsti ir ekon komitetui. Mes suskirstame bankus pagal rizikos veiksnius. Taip pat e, vadovavomės tam tikrais veiksniais ir kiekvienoje atskiroje šalyje darėme viską, kad e, iš tos informacijos, kur yra mūsų svetainė, nebūtų galima atspėti, apie kokį konkretų banką kalbama. Na, jeigu jums reikia daugiau informacijos, aš galiu jums e, jos galiu atsiųsti, aišku, jeigu ji nėra konfidenciali. Dabar dėl 354 e, straipsnio, ten kalbama apie priežiūrą. Aš manau, kad jums reikėtų pasigilinti vidaus modelius. Kai kuriais atvejais tas modeliavimas neturi e, daug prasmės, ypač kai kalbam apie rizikos modelius, e, tačiau neturime pernelyg plačiai užsimoti. Nereikėtų grįžti prie tokių modelių, kai būtų skatinamas rizikingesnis verslas. Aš visiškai pasitikiu e, savo ankstesnio kolegos išmintimi, kad jis sugebės veiksmingai baigti darybas Bazelyje ir pateiks tinkamą pasiūlymą dėl Italijos. Na, tikriausiai nenustepsite, jeigu pasakysiu, jog visą laiką tikėjausi, kad bankai ras privačių sprendimų. Tie privatų sprendimai visą laiką yra žymiai sėkmingesni negu kad bet kokios kitos idėjos. Ačiū, Zvengi Gold. Ačiū, labas vakaras, ponė Kenich. Aš toliau irgi kalbėsiu angliškai. Visų pirma dėl to, kad norim pateikti prastinį klausimą. Prieš kurį laiką jūs man pažadėjote pateikti kliučių sąrašą. Kokios kliūtis kyla nacionalinėje ir europinėje teisėje dėl pertvarkymo? Kada tą sąrašą gausime? Prieš pateikdamas kitus klausimus noriu, kad man pateiktumėte konkrečią datą. Dėl tos konkrečios datos tai tikrai būtų labai pavojinga, tai būtų tikras savižudybė. Dabar dėl tų kliučių teisės aktuose. Yra tokių sričių, kurias dar reikėtų peržiūrėti ir tos sritis labai vairios. Tokio konkretaus sąrašo dar neturiu. Tikiuosi, iki vasaros galėsiu tą sąrašą pateikti. Nežinau, ką jums dar galėčiau pažadėti. Galėčiau Jums pateikti klausimų sąrašą, tų klausimų, į kuriuos mes gilinsime 17 metais. Galim pasakyti labai paprastai, jeigu yra kažkoks tai nemokumo arba bankroto įstatymas, ir jeigu jį bandome uh, dar kažkaip papildyti, tai tikrai tuomet e, viskas tampa gana pavojinga. Aš jums konkretų sąrašą pabandysiu pateikti iki vasaros atostogų. Pirminis sąrašas pasirodys pavasarį, o ilgesnis sąrašas vasarą. Na ir tikiuosi, kad kitais metais mes būsime gudresni, rasime ir naujų e, sričių. tikrai būtų galima parengti tiesiog e, video reportažą su vairiais klausimais ir atsakymais. Beje, aš ir pats esu nukentėjęs nuo panašaus video reportažo. Dabar dėl Finance Watch finansavimo. Beje, turiu klausimą ir dėl komisijos pasiūlymo. Man susidarė toks įspūdis, kad e, tas pasiūlymas labai apkarpo jums sparnus. Mes tuo nesame patenkinti. Kaip jūs vertinate komisijos pasiūlymo nuostatas dėl e, e, trečiųjų šalių užduotų finansinių instrumentų apribojimo? Ir ką Jūs manote dėl TILAK apribojimo 6,75 procento? Ir jeigu e, banko e, tylak sudarytų 18,5 procento nuo viso biudžeto, tai būtų e, daugiau negu kad 8 procentai MREL. Ir ką būtų galima daryti tokiu atveju? Beje, ir kaip komisija galėtų jums padėti šią problemą išspręsti? Ačiū. Jūs e, iškeliate vieną problemą, kurią aš labai trumpai paminėjau savo žanginėje kalboje. Turiu pasakyti, kad komisija e, minimaliai perkelė TILAC į pirmą ramstį ir dar pridėjo ir antrą ramstį. Čia turime elgtis labai atsargiai. Aišku, kaip institucija mes turime tam tikrą veiksmų laisvę bet neturime iškelti kartelės aukščiau negu kad ta, kuri yra numatyta dabartinėje BRD ir SRM teisės aktuose. Taigi komisija nustatė minimalius reikalavimus TILAK pirmame ramstyje, taip pat pridėjo prie to ir antrą ramstį. Antrą Jeigu pirmas ramstis būtų tik tais G-SIPS, o antras ramstis tik D-SIPS, tai tuomet reikia užtikrinti, kad bankai tai nevertintų kaip MREL, nes jiems yra atitinkamos taisyklės pirmame ramstyje. Nemanau, kad komisija to siekia, bet mes turime rasti tikrai labai uh, aiškias formuluotės dėl MREL. Taigi tai dar reikėtų pasigilinti. Antras dalykas - subordinacija. Subordinacija GSIPS. Vėlgi čia reikia irgi vertinti kiekvieną atskirą atvejį. Uh, Kalbant apie GSIPS, kaip ir kitais atvejais, mes turime sugebėti argumentuoti savo sprendimą. Dar kartą kartoju, labai svarbu neiškelti papildomos kartelės, nes kitaip, kažin ar bus įmanoma pertvarkyti bankus. Marko Dzani, ačiū. Aš norėčiau uh, E, grįžti prie it Italijos bankų klausimo. Jūs jau atsakėte kolegai Damasi, jog tikitės, jog rinka ras sprendimą. Deja, ne visą laiką gerai vadovautis vien tik tais viltimis. Aš tikiuosi, kad bendra pertvarkymo valdyba e, turi kažką labiau apčiuopamą, ne vien tik tais viltis. Ypač dėl e, Montedei Paski banko. Uh, Šis bankas e, turi daug neveiksnių paskolų, tai yra apie 30 milijardų eurų, viską vertinant rinkos kainomis. Jeigu e, dabar Italijos vyriausybė nu, nuspręstų privačiomis lėšomis gelbėti tą banką, kas atsitiktų? Ir dar noriu pasiteirauti, ar SRB savo planuose turi kažkokių tai priemonių dėl privataus gelbėjimo. Ar įmanoma būtų pertvarkyti tokį banką, vadovautis BRD, vadovantis BRD? Na, o antras klausimas irgi yra susijęs su Italija. ECB daugeliui Italijos e, bankų rekomendavo atsikratyti neveiksniomis paskolomis. Na, bet šiandien didžiausia problema yra štai, kokia, už kokią kainą tas paskolas galima e, parduoti, kokia yra pasiūla ir kokia paklausa rinkoje. Dabar tokias paskolas būtų galima parduoti tik už 37 procentus nominalios vertės. Uh, 2015 metais vienas bankas buvo pateikęs pasiūlymą e, dėl tokių paskolų pirkimo, bet ten buvo numatyta tik 17,6 procento vertės, vėliau jį padidėjo iki 21,3 procentų vertės. Taigi, ką manote apie dabartinę e, padėtį Italijos bankų sektorėje, ar situaciją reikėtų skubiai gelbėti? Pabandysiu atsakyti labai trumpai be abejo nekomentuosiu atskirų bankų padėties. Aš čia kalbu ne vien tik tais apie Italiją, bet ir apie kitus. Aš, kaip jau sakiau, visą laiką tikiuosi, kad bus rasti privatų sprendimai. Jeigu ne E, privatų sprendimai, tai tuomet bus barda teisės aktas ir ten labai aiškiai išdėstytos alternatyvos. Kai kuriais atvejais tai gali būti atsargumu pagrista rekapitalizacija, jeigu yra naudojamos e, viešojo sektoriaus lėšos, tai yra vadovaujamasi pertvarkymo procedūra o jeigu ne, tai naštos pasidalėjimo procedūra. Dar to pačiu klausimu. Mes atidžiai stebime, e, ką šioje srityje daro Europos centrinis bankas. Stebime Europos centrinio banko pranešimus ne vien tik tais apie padėtį Italijoje, bet ir Italijoje. Taip, ten yra nemažai bankų, uh, kurie turi neveiksnių paskolų ir jie turėtų sumažinti e, tas neveik, tų neveiksnių paskolų kiekį. Aišku, e, tai neįmanoma padaryti be nuostolių, bet mes turime ir pertvarkymo planų. Kiekvienu atskirų atveju mes e, peržiūrime tą pertvarkymo scenarijų. Nėra e, tokio vienintelio scenarijo, kuris padėtų išspręsti visų bankų problemas dėl neveiksnių paskolų. Taip pat ir bankų portfeliai skiriasi, taigi nega, neįmanoma nurodyti bendros vienos tokių paskolų supirkimo kainos. Pertvarkymo Procedūra yra tam tikras sprendimas. Na ir baigdama dar norėčiau išreikšti vilti, kad daugeliu atveju vis dėlto e, privatų sprendimai yra e, geriausias sprendimas. Bernard Muno. Pone pirmininkė, dvi klausimas. Pirmiausia, de, Šiai valdybai dirbti nėra lengva dėl, papraš... dėl to, kad iš esmės jūs turite labai nedaug darbuotojų ir todėl jums be abejo prižiūrėti tiek daug bankų ir lenkti, lenkti visas procedūras nėra lengva. Ir jei bankai taps nemokus, visavertinė bankų praras mokumą, ką jūs darysite, kaip jūs užtikrinsite? kad e, šalis galėtų joms e, padėti. Antras dalykas. Gali būti taip, kad Montepaskeip neras jiems rinkamų lėšų ir panašu, kad arba valstybė turės išpirkti šį banką viešuosiomis lėš, lėšomis ir gali būti, kad t, kils net ir t, uh, užkritim, kitų bankų užkritimo grėsmė. Uh, Ir jūs taip pat žinote, kad e, e, galiausiai mokesčių mokėtojai gali už tai mokėti. Taigi, kaip jūs vertintumėte situaciją e, Euro, Europoje ir kaip jūs vertinate galimybės Italijoje pritaikyti išpirkimų privačiomis lėšomis priemonę? Man kažkaip atrodo, kad jūs vienai per kitaip norite įtraukti mane į Italijai Italijos problemas spręsti skirta, e, skirtas priemonės. Galim Jums pasakyti, kad e, bendras bankų pertvarkymo mechanizmas iš tikrųjų susiduria su, e, jam tenka didžiulė atsakomybė ir mūsų valdybai iš tikrųjų patikėta labai didelė, didelis darbų, darbų baras ir mes bendradarbiavime su kolegomis valstybėse narėse. De, siekdami užtikrinti, kad pertvarkydami bankus mes spręstume jų realias problemas. Ir kad mes tas problemas įspręstume ir nepradėtume taikyti kažkokiu ypatingo apsaugos priemonių konkretiems bankams. Toliau. Reikia pasakyti, kad tų bankų, da, kurias jūs turėjote galvoje padėtis, e, iš esmės e, da, nepasikeitė per pastarąją savaitę. Mes turime da, e, skaičius ir tikimės be abejo, kad galima bus įspręsti įvairias problemas, su kuriomis jie susiduria, nors nu, tam gali prireikti laiko. Bet aš jau minėjau, kad žaidimo taisyklės yra aiškiai surašytos. Apie tai, kad pasakyta ir bendrojo pertvarkymo mechanizmo reglamente. ir taip pat da, e, e, komisijos atsakingas e, direktoras paskelbė komunikatą, da, kuris vadinasi bankininkystės komunikatas, kuriame taip pat yra išdėstytos aiškios nuostatos. Brian Hayes. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti ponė Kioning už tai, kad jį pas mus atvyko. Dėkoju tai, jai. Ja, už jūsų sakymus. Aš esu iš Airijos ir aš mačiau, kaip buvo iš, išpirkinėjami Airijos bankai ir Mane labai nudžiugino tai, kad jūs pasakėte, kad taisyklės yra taisyklės ir galiojo visiems ir kad dabar mes perėmėme nu, nu išpirkimo viešosomis lėšomis sistemos prie sistemos, pagal kurią bankai gali būti išperkami privačiomis lėšomis. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs aiškiai tą pasakėte, jūs visi tą išgirdo. Mano klausimas yra susijęs su fondu. Jūs pasakėte kad mums, kad fondai jau dabar yra maždaug 10 milijardų, kiek man žinoma, planuojama buvo surinkti 55 milijardus per 8, 8 metus. Ir reaguodamas pana Damazai e, pastabą, e, jis kalbėjo apie končius bankus ir jūs sakėt, kad negalite komentuoti končių bankų padėties, bet, bet būtų įdomu sužinoti, ką jūs galvojate apie atskiras, atskiras e, šalis. A, Pavyzdžiui, aš žinau, kad Airija per 8 metus turėjo sumokėti 1,8 milijardo eurų. Kaip Jums atrodo, ar mes sumokėsime šias lėšas į e, bankų pertvarkymo e, fondus? Ir dar keli klausimai. Aš noriu Jūs paklausti apie e, tai, kaip Jums ir bankų pertvarkymo valdybai sekasi bendradarbiauti, siekiant užtikrinti visos sistemos priežiūrą. Gal Jūs galėtumėte apie tai pakalbėti? ar su jumis visuomet yra bendradarbiaujama, ar bendradarbiavimą galima būtų gerinti. Ir jei e, taip yra, tai ką galima būtų gerinant, plėtojant dialogą su nacionalinėmis e, e, priežiūros institucijomis. Ir vienas mano klausimas. Ne, Neveiksnios paskolos. Mums yra žinoma, kad bent jau dešimtėje šalių 5 proc tos neveiksnios paskolos sudaro net iki 5 procentų visų bankų ta, e, įsipareigojimų ir tai be abejo mus visus nėra, neramina. Kaip Jums atrodo, kaip galima būtų šią krizę spręsti? Dėkuoju Jums už klausimą. Ir pirmiausia, sakysiu į tai, ką e, Jūsų klausimą apie fondą. 55 milijardai. Pačioje pradžioje komisija iš tikrųjų e, skaičiavo, kad tiek mes turėtume surinkti ir tai turėtų tai turėtų padengti 1 procentą visų indėlių. Žiūrėdama į dabartinius skaičius, aš galiu Jums pasakyti, kad galiausiai mes surinksime daugiau nei 5 milijardus. Tie, kas mėgsta skaičius ir matematiką, galiu Jums pasakyti, kad mes turime e, e, sukurti tą fondą kuo e, geriau tam, kad galiausiai pasiektume tą vieną procentą. Bet mes nežinome iš tikrųjų, kiek tai, kokia piniginė išaiška turės tas e, įnašas. Todėl mes nusprendėme padidėti, padidinti įnašus iki 1,05 pagal praeitų metų e, skaičius ir e, tai reiškia, reiškia, kad mes galėsime surinkti ko gero 65 milijardus. Bet kol kas mes skaičiuojame tik tai e, met, pagal atskirus metus, kiek surinkta. Toliau airijos įnašas. Nemanau, kad airijos įnašas iš esmės gali ženkliai pasikeisti, bet mes matome, kad e, kai kurie bankai kraustosi iš airijos, kai kurie ją atsikrausto ir dėl to situacija gali pasikeisti, dėl to gali pasikeisti jūsų metinės įnašas. Bet kol kas mes elgiamės e, vienodai su visais. Toliau, jūsų klausimas apie mūsų bradarbiavimą su skiriomis priežiūros tarnybomis. Uh, Iš esmės mūsų bendradarbiavimas yra geras. Aš paprastai, kalbėdama apie bendradarbiavimą, kalbu apie vieną sritį. Sakau, kad be abejo, da, pirmiausia, atsikratimo yra išsprendžiamos pačios paprasčiausios problemos. Ir tai reiškia, kad kad reikia reaguoti kuo anksčiau ir reaguoti, kai sužinome apie problemas, reikia greitai. Ir mes tai suprantame ir iš esmės bendradarbiavimas šių klausimų yra geras. Neveiksnios paskolos, jūsų kitas klausimas. Tai be abejo, mes stebėme situaciją ir. Stebime situaciją valstybėse narėse Ir jei mes matome, pažiūrėjau, kad kažkur susikopė labai daug tų paskolų, tuomet mes bandome tą problemą spręsti, ją reaguoti. Tai, tai dažnai matome, kad jos, tos paskolos susikopė kaip tam tikrose, kaip ir salose, galima būtų pasakyti visoje sistemoje. Ir galvojame, kaip galima būtų padėti bankui. Bet pirmiausia, aš manau, kad e, mes e, pritarėme ECB ir jo veiksmams tam, kad bankai galėtų atsikratyti neveiksnių paskolų. Labai ačiū, ponė Kenich, už jūsų pasisakymą šiandien e, mūsų komitete. Jūs kalbėjote ir apie indėlių garantijų sistemas, paminėjote keletą labai įdomių dalykų. Sakėte, kad skirtingai negu kad parašyta komisijos pasiūlyme, jūs pasisakote už tai, kad indėlių garantijų sistema Europos lygmenių nebūtų vadimoji e, grinoji paybox sistema, bet komisija siūlo visiškai kas ką kitką. Jūs taip pat sakėte, kad e, turi būti numatytos ir alternatyvios priemonės, jos turi būti manomos. Ir taip pat jūs sakėte, kad e, kaip alternatyves priemonės uh, E, jūs suprantate ne vien tik tais tas priemonės, kurias dabar taiko Vokietijos bankai, bet žymiai platesnės priemonės. E, ir apie jas mes kalbėjome, kai nagrinėjome pasiūlymę dėl e, indėlių garantijų sistemų. Jūs sakėte, kad kaip alternatyvi priemonė tai galėtų būti indėlininkų sąskaitas perduoti kitam bankui. Vietoj to, kad indėlininkui būtų išmokėta 100 tūkstančių eurų. Ir tokiu atveju indėlininkas neprarastų nieko, kitaip negu kad grinosios paybox sistemos atveju. Jūs sakėte, kad čia JAF jau turi patirties Gal galite patikslinti, gal galite paaiškinti mūsų komitetui, kaip viskas konkrečiai veikia JAV dėl indėlių apsaugos. O dabar antras klausimas dėl vadinamojo backstop. dėl e, finansinio stabilumo stiprinimo priemonių. Kai visos lėšos išnaudojamos, galbūt būtų visai prasminga sukurti tą e, finansinių, finansinio stabilumo stiprinimo priemonių sistemą. ir galbūt ta priemonė būtų taikoma į ES struktūras pervestiems į SM. Pasistengsiu sakyti į tokį klausimą. Kai aš kalbėjau apie deinteliguracijos schemą ir alternatyvas e, priemonės, aš kalbėjau apie DFS, finansinio stabilumo e, užtikrimo priemonę. Da, e, Jie jau buvo naudojama kuris laikas, buvo numatyti, pagal ją yra numatyti tam tikrie pervedimai, lėšos pervedimos į, į vieną instituciją ir po to da, pervedimos kitai kuri susiduria su nemokumo pro, pro, problemomis. Tai a, yra numatyta inteligentijos direktyvoje, kuri nebuvo perkelta į visų valstybių narių teisynus. Ir jūs visiškai teisingai pasakėt, kad jie neįeina dabartinė Europos komisijos Europos. A, indėlių garantijų schemos pasiūlymą, pagal kurį numatyta yra kompens, tik kompensavimo galimybė, vadinamoji paybox sistema. Ta visiškai teisingai jūs sakėt. Mes galvojome taip pat, kad alternatyvios priemonės turėtų atitikti nustatytą tikslą, jos neturėtų būti brangesnės nei paybox sistema. Ir iš esmės mes galvojame, kad Paybox gali būti toks geras operacinis sprendimas. Toliau, dėl finansinio stabilumo užtikrimo priemonės, vadinamojo backstop. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes džiaugiamės, kad mums beveik pavyko jau susidarti dėl, susi, baigti darybas dėl susitarimo. Liko tik kai kurie formalumai Vienu, vienu atveju šalyje, kaip tik dabar formuojame vyriausybę ir todėl dar negalime sakyti, kad viskas yra baigta. Kai kalbame apie backstop, reikia pasakyti, kad tai nėra tiesiog e, tokia e, prieiga prie e, beribio finansavimo. Tai yra tokia paskola, kuri šiuo metu yra. Da, fiskalinių požiūrių neutrali, tačiau po to reikės e, vis dėlto ją gražinti, e, mokant tam tikras e, lėšas. Ir mes dabar daug dėmesio skiriame šiai backstop procedūrai, kai, kai tik valstybės narės bus pasiruošusios, mes taip pat busime pasiruošusios uh, pasielgti tinkamai. Dėkuoju, ponas Mato. Pone Kening, aš norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie štai ką. Iš esmės, mes manome, kad uh, Dėl Bazelio 3, kuris yra taikomas visiems bankams Europoje, Europos bankas įduria nepalankesnėje padėtyje, lyginant su JAV bankais. Ką Jūs apie tai manote? Sure would... Na, nežinau, ar Ar aš pritarčiau da, tam, kad Europos bankas įdurinė palankesnėje padėtėje, kad jie yra kaip ir baudžiami palyginus su JAV bankas, bet iš tikrųjų ta JAV situacija yra kitokia. Jie, ta, tai ką bankai gali būti mažesni ir Baslio komiteto taisyklės taikomos tik stambiems tarptautiniams bankams ir šiuo metu aš net ir negalėčiau tiksliai apibrėžti, ką tai konkrečiai e, reiškia, kaip formaliai apibrėžimi tokie bankai. Uh, bet e, galima būtų pasakyti, kad gal, jei žvelgsime į tam, tikras, e, tam tikrus reikalavimus, tam tikras jų detalės, tuomet ir taip gali pasirodyti, kad Europos e, bankas yra nepalankesnėje padėtėje, bet nesakyčiau, kad jie yra baudžiami, nes mes galvojame apie daugybę, nustatydami reikalavimus apie daugybę įvairiausių veiksnių, skaitant ir proporcingumą. Dar noriu pasakyti, kad šių visų standartų formavimas yra galaikis procesas. Nenorit užduoti papildomų klausimų. Alfred Sant. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Kenning. Jūs kalbėjote apie savo planus 2017 metais į Jūs skirsite daugiau dėmesio palyginamai analizai. Jūs lyginsite visus bankų pertvarkymo planus tam, kad užtikrintumėt nuoseklumą. Jūs taip pat manote, kad reikia derinti nacionalinius įstatymus tam, kad gali, galima būtų paruošti e, valstybės narės geresniam banko pertvarkymui. Ir jūs sakėt, kad dar daug ką galima būtų derinti šioje srityje. Ar jūs pritartumėt požiūriui, kad laikantis tokio požiūrio mes galiausiai taikysime e, e, tokio vieno kurpalio a, politiką. Aš žinau, kad jūs ko gero pasakysite, kad taip nėra, bet gal galėtumėte išplėtoti savo mintį. Ką jūs galvojate taip pat apie da, vidutinio dydžio bankų problemas, ypač tų bankų, kurie veikia mažose Europos pietų šalyse. Jų situacija yra kitokia nei bank, panašių bankų padėtis šiaurėje. Ir Jums netrodo, kad jūs takytami tokią vienodą požiūrį visiems e, sumažinsite šių bankų galimybės gerai veikti. Jie praras konkurencingumą ir negalės konkuruoti su šiaurės bankais. Ir jums netrodo, kad Ar jums netrodo, tai kad e, visiškai suderintos bankų pertvarkymo procedūros e, ta, ne, sukeltų tam tikrus procesus e, Europoje? Aš galiu jums pateikti įvairių pavyzdžių, kai darbuotojų komandos, į kurias įeina ir nacionalinių pertvarkymo institucijų, ir mūsų atstovai sudaro, sudaro sąrašą, kurį, pažiūrėjau, sueina 20 pagrindinių funkcijų, o yra tokių bankų, kurie turi tik 3 pagrindinės funkcijas, lemiamas svarbos funkcijas. Ir atlikdami lyginamąją analizę mes atsižvelgiame į kiekvienos grupės ypatumus ir norime taikyti bendrus kriterijus visiems. Aš Nesakyčiau, kad galima, da, galima das, kalbėti apie tai, kad bankai šiaurėje ir pietuose visiškai skiriasi. Jie gal turi e, skirtingus verslo modelius. E, šiaur, šiaurėje e, bankai. Bankai apskritai veikia pagal panašią struktūrą. Jie turi savo kapitalą, jie padėmėma indėlius ir teikia paskolas mažoms ir e, e, vidutiniams įmonėms, ir kitiems klientams. Taigi iš esmės ir šiaurėje pietose bankai yra vienodi. Nors ir gal ir turi ypatumų. Bendros da, taisyklės yra reikali, reikalingos tam, kad elgtumėmės vienodai su visomis šalimis. Ir mes taip pat galvojame apie nacionalinius uh, ypatumus. Pavyzdžiui, vienu atveju mes išsiaiškinome, kad dėl to, kad vienoje šalyje galiojo labai išsamus nemokumo įstatymas, vertėjo pasiūlyti bankui kurti papildomą holdingo bendrovę. Tačiau žinome, kad tokia priemonė kitoje šalyje tikrai nepasiteisintų. Ir mes parengėme, tvirtiname tokius bankų pertvarkymo planus, kuriuos galima bus įgyvendinti pagal nacionalinę teisę. Mes e, suprantame, kad e, elgtis su visais bankais reikia vienodai ir atsižvelgiant į e, bankininkistės sąjungos nuostatas, bet tai nereiškia, kad bus taikomas vieno korpalio modelis. Dėkoju, Nina Gil. Ačiū, pirmininkė. Ir labas vakaras, ponė e, Kening. Kai buvo pateiktas pasiūlymas dėl bankų, e, buvo siekiama užtikrinti, kad bankų akcininkai ir kreditoriai mokėtų už bankų klaidas, o ne mokesčių mokėtojai. Ir aš šiam tikslui pritariu. Tačiau aš manau, kad ne, nepritariu komisijos pasiūlymo taikymo sryčiai. E, Bankų pertvarkymo institucijos ir bankai turės įvertinti, ar jie e, turi 3,5 procentų iš 18 procentų. Tačiau čia galima kalbėti apie tai, kad nepaisoma tam tikrų esminių principų. Ir e, aš esu susirūpinus dėl to, kad bankų peržiūros institucijos nepriima sprendimo dėl to ir pats bankas priima tokį sprendimą. Ar jums netrodo, kad tai kenkia da, e, pasiūlymo e, pagrindiniai minčiai? Ir dar vienas dalykas. Iš esmės galima būtų interpretuoti kai kurias nuostatas taip, kad Europos, Sąjung, Europos Sąjungos bankai galės tam tikrais atvejais neteisyti bendro nuostolių padengimo pajėgumo e, rodiklių, tačiau ne Europos Sąjungos bankų filialai turės jo laikytis. Gal galėtumėt paaiškinti šią situaciją? Ir dar vienas klausimas, ar JAF bankų pertvarkymo taisyklės kelia kokias nutvarkymas ar ne? Jei tai, ką jūs sakėt, yra tiesa, aš tikrai labai susirūpinčiau, nes ne bankas sprendžia, kad ne bankas paspriima sprendimą. Bet jūs teisingai sakėt, kad bankų pertvarkymo tarnyba turėtų čia įsikišti. bet tai yra įmanoma tik tai tuo atveju, jei galima banką pertvarkyti, nepadarant žalos e, kreditoriams. Ir čia galima būtų kalbėti apie kreditorių hierarchiją. Ir aš manau, kad tai yra priemonė, kurią uh, e, gali naudotis bankų pertvarkymo institucija, o ne bankas. Bet aš įsigilinsiu tas nuostatas. Jūsų antras uh, klausimas. Ar ne Europos bankams taikomas reikalavimas, ką jūs sakote, e, turėti tarpinę holdingo bendrovę? Aš nemanau, kad ši nuostata kenkia JAV tai yra koncepcija, kuri galėtų palengventi šių bankų pertvarkymą Europoje paprastesnį. Ar tai nepadidins susiskirstimo tai į atskiras grupės, susiskaldimo? Aš manau, kad Kartais e, bendra nuostolių padengimo paėmumui taikomas e, da, toks suskaldytas metodas, jį galima suskaldyti. Ir nesvarbu, apie ką kalbėtų apie minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigomų reikalavimą, MREL arba TILAK, bendrą nuostolių padengimo pajėgumą, e, reikėtų nepamiršti, kad jie logiškai yra susijęta ir Reikėtų be abejo dar įsigilinti į detalės. Dėkoju. Danuta, ar jau pasiruošus, ar galėtum užduoti klausimą? Taip tik e, atbėgu iš kito komiteto, kur e, a, man teko pirmininkauti. Aš norėčiau jūs paklausti apie CCP, CCP. Mes e, gavome naują pasiūlymą iš komisijos. Tas pasiūlymas dėl bendros, dėl CCP ir e, atsiprašau, jei didelis bankas e, žlunga, tai gali turėti padarinių uh, tai CCP, kurią jis priklauso. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad BPO turi tam tikras nuostatas, kurios e, padėtų e, apsaugoti bankus. Bet kaip Jūs galvojat, e, kaip atsižvelgiant į tai, kaip planuojate bankų pertvarkymo schemas ir kaip galima būtų užtikrinti, kad CCP neturėtų mokėti už bankų klaidas. Ir jei jūs galėtumėt pakomentuoti šią, šį klausimą ir CCP, su CCP susijusius klausimus būtų labai gerai. Europos centrinės bankas šiuo metu nėra atsakingas už CCP nors kai kurios iš jų turi bankų, turi leidimą verstis bankininkystės veikla. Bet iš esmės tos CCP dar yra nežinomas dalykas, ne tik pas mus, bet ir kitur. Ir pirmininkaudama da, uh, bankų rezoliucijos e, rezoliu, pertvarkymo darbo grupiai, galiu pasakyti, kad mes su nuolat kalbame apie taip, kaip galim būtų užtikrinti, kad CCP taptų sisteminė prasme, e, būtų traktuojamos kaip svarbios dalis, nes e, tai padėtų mums apsisaugoti nuo kitų krizių, bet mes kartu turime išsiaiškinti, o kas jei ir tas kas jei tai yra bazinės scenarijos, kad vienas e, ar du iš pagrindinių tarpuskaitos e, e, sistemos narių žlugs ir tuomet mes negalėsime uždaryti tų pozicijų taip, kaip buvo planuojama. Ir GSIP yra vienas iš svarbiausių tarpuskaitos narių keliose CCP ir aš manau, kad čia reikėtų nuspręsti, kada reikėtų įsikišti ir tuomet GSIP arba žlugs, tuomet mes įsikišime iš karto arba mes kalbėsime apie galimus e, potencialius nuostolius, kurie susidarys e, dėl to, kad žlugs CCP. Ir galiausiai reikia išsiaiškinti, kur bus galutinis tų nuostolių e, taškas. Ir komisija turėtų tą aptarti su valstybėmis narimis, jei eksimės protingai, tuomet uh, galėsime, aš manau, suvienyti savo pastangas ir surasti tinkamą sprendimą. Bet čia galima būtų kalbėti apie lankstumą, kiek jo reikia, apie įvairias kultūras valstybėse narėse. Ir beje, komisija dar neapibrėžė kai kurių dalykų, dar kai kurie dalykai lieka atviri. Dėkoju. Svenai, tu noriu užduoti klausimą. Labai norėčiau sugrįžti prie klausimo, kurį jums uždaviau. Atrodo, kad dėl laiko stokos jūs neatsakėte į mano klausimą susijusią su trečių šalių tamp, matmeniu, kurį liečia komisijos pasiūlymas. Jei aš gerai suprantu, komisijos pasiūlymas atveria duris situacijai, kai finansinėse priemonėse kurios išduotos trečiose, tam tikrose trečiose šalyse, negali, būt, negali būti numatyta bail-in išpirkimo privačiomis lėšomis sistema. Kaip Jums atrodo, ar taip yra daroma tam, kad finansiniai centrai už ES ribų atsidurtų palankesnėje padėtyje? Ar Jūs turite kitokią nuomonę? Nes man atrodo, kad Jūs šiek tiek. Ne, kad. Uh, Jūs nustebote išgirdus e, mano, mano klausimą. Taip, aš esu šiek tiek nustebus. Man atrodo, kad jūs kalbate apie 55 straipsnį ir 55 straipsnį, beje, aš, man atrodo, sakiau šį klausimą. Aš jį interpretuoju, štai kaip ir aš beje jau sakiau, kad mes šiuo metu nagrinėjame šį pasiūlymą pailiu ir man atrodo, kad daug buvo kalbėta apie tai, kad e, faktiškai buvo neįmanoma reguliuoti kiekvieno, kiekvienos sutarties su visomis trečiosiomis šalimis. Ir būtent todėl buvo numatytos deminimis išimtis. Tik tiek. Jei tą straipsnį galima taip suprasti ir aš dar paprašysiu, kad e, mano darbuotojai tai įsigilintų, mes tam pritartume. Bet uh, Jei galima interpretuoti kitaip, plačiau, tuomet, man atrodo, tai atsitiko netyčia. Bet reikėtų dar įsigilinti tai, nes jau buvo išsakyta e, kritinių pastabų dėl to. Dominimis taisyklė turi būti taikomi tam tikri uh, apribojimai, bet čia nėra jokių apribojimų. Čia prašyti, kad jei tai uh, teisinė, ekonominė ar kitokia prasme nepraktiška Aš suprasčiau, jei būtų nurodyta kažkokia, e, kažkoks skaičius, bet čia kalbama apie kitus dalykus, taigi apie kažkokius praktinius sunkumus. Ir man atrodo, kad mūsų tai netinkama. Dominimis turės prasmės, bet gal reikėtų iš tikrųjų gerai suformuluoti deminimis e, tai e, išimti. Bet komisija turėtų tą padaryti ir gal adresuokė savo klausimą komisijai. Taip, bet mes dar turėsime tvirtinti teisės aktus to klausimu ir turėsime dar padirbėti nemažai iš šios straipsnių. Aš norėčiau užduoti dar vieną klausimą. Jūs minėjote jau, kad tam tikriems bankams, tam tikrose rinkose bus sunku laikytis minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų. Ir ką Jūs manote apie galimą lankstumą, apie, kurį galima būtų taiky, taikyti subordinuotoms paskoloms ar kitiems dalykams? Taip, Be abejo, aš gal nekalbėčiau apie lankstumą, bet apie tai, kad mes apgalvotai renksime strategiją. Da, atsižvelgdami į indėlių fondą, į tapartinius tarptautinę situaciją. Bet čia galiu pasakyti, kad mes neturime jokio grafiko, Bet suprantame, kad jei jūs esate didesnė institucija, tuomet jums reikės daugiau laiko, kad galėtume spręsti savo problemas. Bet kai mes stebime deficitą ar kai, pavyzdžiui, trūksta e, lėšų ir mes pastebėjome kad įvert, mūsų imtis sudarė tik 70 bankų ir tenai galima buvo kalbėti apie 120 milijardų, tai yra nemažai, bet vis tiek mažiau nei buvo deklaruota anksčiau, bet, nes buvo minėta, minėti buvo 700-800 milijardai. Ir kai dalis šių lėšų dar priklauso nuo tuo, ar jūs manot, kad structured notes, restructured notes uh, uh, patenka į tai ar ne. Ir čia galima kalbėti apie double leverage, vadinamą principą, kuris taikomas yra JAV, arba, pažiūrėjau, apie tą sistemą, kuri taikoma yra Vokietijoje. Uh, Ir aš manau, kad e, reikia atsižvelgti, įsigilinti kiekvieną atvejį. Taigi mes e, aklai net e, neversinsime situacijos, bandysime įsigilinti, bet laikydamėsi vis dėlto nustatytų terminų. Ačiū labai, ačiū už tokį įdomų apsikeitimą nuomonėmis. Tikrai daug sudėtingų klausimų buvo užduota, tačiau ir tikrai išsamus atsakymai pateikti. Manau, kad jau galėsime baigti šiandienos posėdį. Kitas yra suplanuotas ketvirtadienį, 9 ryto. Prasidės svarbus balsavimai, įskaitant ir šiandien atidėtą balsavimą. Be to, 8.30 taip pat vyks bendras e, balsavimas, bendrame Ekon ir Libe posėdėje bus balsuojama dėl prieštaravimą susijusios su pinigų plovimo teisės aktu. Tad ačiū pas mus atvykusiai Elkei Kelning. Dėkojame visiems ir iki kito susitikimo.